ponios ir ponai. Norėčiau pratesti mūsų posėdį, pradėdamas po pietinę dalį. Kitas darbo atvarkės klausimas - aviacijos saugumo rinkliavos. Tai pranešimas, kur rengia Lachtfried. Pasikeisime nuomonėmis dabar. Prašom, žodis jums. Danke, Herr Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, šis pasiūlymas yra teigiamas pačiu laiku ir aiškiai. Čia yra kalbama apie tai, e, kiek kainuoja aviacijos saugumas įvertinant praėjusiu metu padėtį. Tai yra e, tas sritis, kuri nėra dar reglamentuojama ES lygmeniu. Todėl e, vartotojai avialinijos, avia, oro transporto sektorius bendrai ir netoro uostai patiria tam tikrų nuostolių. Todėl komisija pateikė pasiūlymą, kuris leistų sureglamentuoti e, tų kaštų sistemą kad būtų sukurtas teisingesnės vienodos sąlygos. Keturiais principais yra pagrystas pasiūlymas. Diskriminacijos nebuvimas, e, konsultavimosi su E, susijusiomis galimybėmis, susijusiomis pusėmis galimybės, e, kainų skaidrumas ir iš principo mes e, galėtume dėl tų keturių principų susitarti. Tie principai atrodo racionalūs, tačiau iškyla nemažai sunkumų, kai pradedame juos gilintis. Todėl iškyla klausimas, kaip finansavimas turėtų būti formuojamas. Europoje e, susiformavę yra labai daug skirtingų modelių. Ir aš e, pateikiau kolegoms darbo dokumentą, kuriame tas klausimas aptariamas. Ir tada mes bandome išsiaiškinti, kas turi būti finansiškai atsakingas už saugumą. Kas turi už tai mokėti? Atsakymų girdime skirtingų. E, valstybės turi tuos tradicinius įsipareigojimus užtikrinti piliečių saugumą. Todėl būtų galima sakyti, kad valstybėms turėtų tekti ir šie kaštai. Bet e, taip pat kalbame apie avialinijas ir tada neretai vartojamasi tuo vartotojas moka principu. Atrodytų, kad tarsi avio kompanijos turėtų mokėti. Egzistuoja ir mišrių modelių skirtingose valstybėse narėse, tarsi mišrių e, sistemų Galima būtų ir klausti, kaip mes galėtume apibriežti mm, gerą saugumo lygį. Ar galime vadovautis vartotojas moko principu, kiek galima toli eiti šiuo požiūriu? Parlamentas yra seniau pateikęs pasiūlymą, kuriame teigiama, kad ES lygmens taisyklės egzistuoja ir kai kurios valstybės narės nori e, įvesti platesnį reglamentavimą, griežtesnį reglamentavimą saugumo srityje negu ES taisyklės. Ir jeigu jos nori e, didesnio saugumo, jos turi mokėti pačios. Ar mes galėtume e, sufurti, sukurti galimybių tokiam veikimo būdui? Būtų galima paminėti ir dar vieną variantą veikimo, neklausiant, kas mokės bet bandant išsiaiškinti, e, ar įmanoma sukurti vienodas taisyklės visiems. O ketvirtasis klausimas, ar mano išvardintų, būtų e, susijęs su e, aviaciniu saugumu ES lygiu ir galimybę finansuoti tą saugumo lygmenį iš bendrijų biudžeto pagal bendryjų taisyklės. Taigi, tokius keturis klausimus aš išvelgiau ir juos turėtume atsakyti. E, nėra nei vieno modelio, kuris yra pranašesnis už kitą. Mes turim tik tai skirtingas nuomonės apie tai. Todėl man būtų labai įdomu išgirsti, ką Jūs manote apie tai, kaip turėtų būti finansuojamas saugumas, kaip turėtų būti reglamentuojamas. Pagalvokime apie tai, nes dabar susidarė tokia padėtis, kad e, greičiausia e, avialinijų veiklos sąlygos keisis, reikės keisti avialinijų saugos aparatūrą. 300 tūkstančių naujų saugumo mechanizmų turės būti įdėkta ir reikės galvoti, kas už tas naujas technologijas mokės. Dar vienas dalykas - vartotojo apsauga. Manome, kad jis nėra pakankamai akcentuojamas nuomonėje ir todėl reikėtų pateikti tam tikrų pakeitimų e, dokumentui. Saugumo mokesčiai, kaip juos apibrėšime apskritai. Manau, kad komisijos sprendimas galėtų būti dar patobulintas. Tačiau tai nėra principiniai klausimai. Principinis klausimas yra, kas sumokės, kaip ir ar reiklėtų e, reglamentuoti tai e, ES lygio ar ne. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip nustatyti tam tikrus bendrus principus. Mes turėsime modelį, kuris atsižvelgs į šiuos dalykus. Europoje mes turime veikiantį modelį, jis e, funkcionuoja gerai, ten, mus tenkina, gal ne visus tenkina, bet e, didžiai daliai iš toks dabar taikomas modelis yra tinkamas. Todėl e, mes neretai manome, kad tą modelį reikia palikti, neprikuriant nereikalingų taisyklių. O po to valstybės narės pačios galės nuspręsti, kas joms yra priimtina saugumo labui. Ta atsakomybė turėtų tekti valstybėms narėms. Ir jos turi išsiaiškinti, kiek saugumo joms reikia ir kaip tas saugumas turėtų būti reglamentuojamas. Būtų klaidinga, jeigu mes bandytume riboti saugimo lygmenį ES taisyklėmis. Bet tada reikia pagalvoti apie finansavimo e, struktūrą. Tai jau yra mūsų uždavinys. Ar yra nepageidaujamų pokyčių dabar, galėtume taip klausti? Nekurkime tokių taisyklių, kurios trukdo naujovėms e, aš suprantu, kad už naujas technologijas reikia daugiau mokėti. Jos gal yra brangesnės, bet jos yra naujos. Tokiu būdu mes paskatinsime visą inovacijų procesą. Ir jokių būdų negalime to proceso stabdyti taisyklėmis. Manau, kad reikėtų daugiau renkti atitinkamų nuomonių ir dokumentų. Ir dabar aš tikiuosi labai įdomios ir energingos diskusijos. Dėkoju, ponui Lichten. Taip. Na, dabar ponas Zasada, EPP frakcijos vardu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, chciałbym podziękować na wstępie. Ačiū, ponė pirmininkė. Wykonaną pracę z uwagą przeczytałem. Dėkoju ponui pranešėjui už atliktą darbą. Aš labai atidžiai perskaičiau jo pranešimą, kuriame yra tikrai labai nemažai įdomių pasiūlymų. Na ir aš pats esu linkęs parengti keletą pasiūlymų dėl to, ką būtų galima dar nuveikti, kaip tą dokumentą būtų galima patobulinti. Na ir žinoma, saugumo klausimas, ypatingai po rugsėjo 11-osios įvykių, yra ypatingai aktuolus. Na ir man asmeniškai, kaip ir kitiems lėktuvų keleiviams, tai yra kur kas svarbiau nei komfortas skrydžio metu. Ir aš norėčiau atkaipti dėmesį tai, ką sakė pranešėjas ir pažymėti, iškelti keletą klausimų. Vienas svarbiausių, aišku, yra finansavimas. Ir komitetas pateikė keturis pasiūlymus. Pritariu tam, kur sakoma, kad reikia parengti sistemą pagrindą, tam, kad galėtumėme toje sistemoje nustatyti mokesčius. Komisijos pasiūlymas yra štai koks. Valstybei primesti atsakomybės naštą už saugumą ir taip pat, kad valstybė finansuotų saugumo kaštus. Ir aš norėčiau e, pažymėti ant, antrąjį skirsnį pranešime, kur kalbam apie tai, kad komisija vengia, vengia spręsti šią problemą. Nors saugumo finansavimo klausimas kaip ir yra palankiai vertinamas. Išklausiau argumentų, būtent, kad tie žmonės, kurie ne, ne, nekeliauja, kad jie nebūtų verčiami mokėti, nes na, jie irgi turi mokėti mokesčius. Jeigu žmonės neskrenda, nesinaudoja oro linijų paslaugomis, ne, jie neturėtų mokėti už tą saugumą. O tie, kurie yra keleiviai, kurie skrenda, kurie naudojasi paslaugomis, turėtų mok, moka du kartus, nes jie moka ir mokesčius, ir moka už saugumą, nes valstybė to dalyko nefinansuoja. Būtent ne oro bendrovės, bet keleiviai yra tie, kurie sumoka tą kainą. Taigi, koks yra skirtumas tarptų keleivių, e, kurie skrenda lėktuvu, tų, kurie keliauja traukiniu ar automobiliu. E, pastarųjų atžvilgių valstybė rūpinasi jų saugumu, finansuoja jų saugumą. Viešojo transporto srityje ir, ir panašiai yra tam tikros paslaugos, kurios užtikrina tų žmonių saugumą. Taigi tie žmonės, kurie naudojasi kitomis transporto rūšėmis, neturi papildomai mokėti. valstybė, pavyzdžiui, rūpinasi žmonių saugumu e, sienos kirtimo punktuose. Tam, kad pavojingi na, asmenys nepatektų į valstybę, neperveštų kokiu tai pavojingų medžiagų ir panašiai. Taigi aš nematau, kodėl lėktuvų e, keleiviai susiduria su diskriminacija, nes jie turi mokėti du kartus, moka mokesčius ir dar papildomą mokestį moka šalia tos kainos, kurią sumoka už lėktuvo bilietą. Na, aš suprantu komisijos argumentus, būtent, kad taryba gali atmesti tokį sprendimą, tokį sprendimo variantą. Bet aš norėčiau pritarti pasiūlymui įdėkti mišrę sistemą, pagal kurią dalis kaštų tektų valstybei, kita dalis kaštų tektų oro bendroviai ir oro uostams. Taip pat turime nepamiršti, kad juk galiausiai keleiviai už visą tai sumokės. Trečiajame pasiūlyme e, ponas e, pranešėjas siūlo nespręsti finansavimo problemos. Nors aš manau, kad tas e, klausimas dar sugrįž bumerangu. Jeigu šiandien neišspręsime, kažkada vis tiek teks jį išspręsti ateityje. Ir tai yra reali problema. Ir man įdomu, kiek procentinė išaiška turės sumokėti valstybė. Bendra kaštų paskaičiavimo detali, kaštų paskaičiavimo sistema yra gan sudėtinga, kompleksiška. Reikia skaičiuoti, taigi reikia pirmiausia paskaičiuoti tuos kaštus. Na ir tą padaryti ties, tikrai nelengva, nes sudėtinga yra procedūra. Ir iš tiesų panašu, kad kaštai gali smarkiai išaukti. Ir dar kiti du pasiūlymai yra pateikti. Man tiesiog įdomu, ar tuos kaštus numatys oro bendrovės. Ir aišku, bus kažkokia taip prižiūrinti institucija, kuri turės būti dezignuota, paskirta. Ir man įdomu, kaip elgsis oro uostai, kadangi jie gali sumažinti kaštus, sąnaudas, na, atsižvelgdami į konkurencijos veiksnį. Uh, Tačiau oro uostai gali na, neįvertinti pakankamai, neįvertinti saugumo kaštų. Ir na, kitas scenarius, jie gali padidinti tuos kaštus, jeigu jie, tarkim, nes, ne, ne, nebijo konkurencijos. Kad, kad galėtų kompensuoti krizės padarinius ir papildyti biudžetą. Na ir aš turėčiau klausimą komisijos atstovui. Kaip Europos komisija ketina užtikrinti, kad kaštai bus skaidrus? Na, tikiuosi, kad galite man pateikti atsakymą į šį klausimą. Ir kadangi esu, na, kaip frakcijos atstovas, e, koordinatorius. Tikiuosi, kad galėsiu labai atidžiai sekti šias diskusijas ir dėkoju, kad leidote man pasidalinti savo mintimis. Ačiū. Dėkoju. E, ankstesnės kadencijos parlamentarai, man atrodo, susiduria su dėžavų e, tam tikrą apraišką, nes lyg jau visą tai buvo girdėta. Dabar ponas Alkadraujai. Dėkoju, pranešėjui už parengtą darbinį dokumento variantą. Tikrai labai tikslus dokumentas, sprendžia tas, tuos klausimus, kuriuos reikia išspręsti ir, kaip sakė ir ponas pirmininkas, tai nėra nauja problema. Nuo pat pirmosios dienos 2001 metų priimto reglamento, kuomet tik pradėjome spręsti tas problemas, parlamentas visuomet rūpinosi šiuo klausimu ir bandė, kuo galima aiškiau nustatyti, kas mokės už saugumo priemonės. Tuo metu komisija pažadėjo parengti gan greitai pasiūlymą, tačiau taip dėja neatsitiko. Na ir tos direktyvos peržiūra, po, po direktyvos peržiūros buvo primta nauja, 2008 metų direktyva numeris 300. Na ir dabar vėl turime šiokių tokių pasiūlymų. Manau, čia yra du svarbus dalykai, pirmiausia, kuriuos reikia išspręsti. Taigi, pirmas dalykas - skaidrumas. Skaidrumas interesuotiems asmenims, pramoniai, taip pat skaidrumas vartotojams. Ir aš čia turiu omenyje tai, kad žmonės turi teisę žinoti, už ką jie moka. Ir tai, už ką jie moka, e, turi būti naudojama tam, kad saugumas realiai pagerėtų. Tai yra labai svarbus skaidrumo aspektas. Pavyzdžiui, jeigu yra rinkliava už saugumą, tuomet tie pinigai negali būti naudojami tam, kad būtų statomi nauji automobilių, statomos naujos automobilių stovėjimo aikštelės, pavyzdžiui. Taigi labai svarbus yra skaidrumas, dėl to reikalingos ir konsultacijos. Na ir dar vienas dalykas - finansavimas. Kas mokės už tai? Mes parlamente visuomet manėme, kad reikia daryti skirtumą tarp saugumo priemonių, kurios yra taikomos ES lygmenių, atitinkamų ekspertų e, komitetui pateikus pasiūlymus Na ir kita vertus yra papildomos priemonės, kurių gali imtis valstybės narės šalia tų priemonių, dėl kurių yra susitarta ES mastu. Na ir aš visgi manau, kad reikalingas būtų tas bendras mišrusis finansavimas, pagal kurį pramonė, e, vartotojai, keleiviai ir valstybė kartu sudėtų lėšas. Ir aišku, skirtingai viskas gali vykti skirtingose valstybėse narėse, bet turi būti tam tikros sąlygos ir viskas turi vykti labai skaidriai, turi būti aišku, kas už ką moka ir kaip tie kaštai yra paskirstomi. Na, o papildomų priemonių finansavimas, tų priemonių, kurių nori imtis valstybės narės, šalia euro, europinių priemonių. Ir aš visuomet maniau, kad Europos, e, europinių priemonių kaip ir pakaktų saugumui užtikrinti, bet, na, jeigu valstybės narės nori, jos gali imtis papildomų priemonių. Tuomet jos turi prisimti didesnę finansinę atsakomybę. Ne oro bendrovės ir keleiviai tuomet jau turi mokėti. Na ir aš manau, kad mums reikia sukurti sistemą, pagal kurią atsakingi už saugumą asmenys būtų raginami pamastyti apie savo veiksmų pasiekmes. Na, negalima jų tiesiog skatinti šalia vienos saugumo priemonės dar pritaikyti kitą, trečią ir taip toliau. Mes matėme, kaip išaugo, kaip smarkiai išaugo kaštai kai saugumas, pra, e, saugumas sudarė 5-10 iš pradžių e, kaštų, procentų bendrų kaštų, o po to jau 25 procentus kaštų. Taigi reikia, kad pinigai būtų tinkamai panaudojami, kad viskas būtų daroma skaidriai ir mums reikia aiškiai žinoti, ko, kokių pasiekmių, padarinių galime tikėtis iš vienos ar kitos saugumo priemonės ir kas už jas sumokės. Na ir dar vienas klausimas - bendrijos finansavimas ar jis yra reikalingas. Komisija ankstesnėse diskusijose dėl skiščių įsinešimo į lėktuvus teigia, kad įvairių testų bandymų finansavimo kaštai, e, kaštus jie gali prisimti. Bet jeigu bus gaunamos lėšos iš bendrijos biudžeto, tuomet būtų galima na, kažkaip e, padėti finansuoti tam tikras e, saugumo priemonės, bet finansinėse perspektyvose mes turime e, apsispręsti. Negalime teikti, kad už viską sumokėsime. Reikia kažkaip prioritizuoti ne, projektus. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponia Hanes Pešert. Ačiū. Kaip ir jūs, aš taip pat susiduriu, susiduriu su, su tomis problemomis, kurias jūs ir minėjote. Manau, kad Tikrai labai liūdna, kad vėl tos pačios diskusijos kartojasi, apie ką jau tikrai esame kalbėję ne kartą. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad mes būtumėme informuojami apie tai, kaip yra daromi paskaičiavimai už saugumo rinkliavas. Ir aišku, jie turi būti proporcingi. Saugumo kaštai turi būti proporcingi toms priemonėms ir tos priemonės turi būti veiksmingos. Uh, ar kalbėtumėme apie skyšių nešimas į lėktuvus ar kažką kitą. Aš manau, kad e, apie tai jau buvo aiškiai e, kalbėta. Na, o su ankstesniu kalbėtoju nesutinku dėl vieno dalyko. Tiesa, kad jis e, teigia, kad na, pranešėjo dokumentas yra tikrai puikus ir kad pranešime teigiama, kad reikia dabar kalbėti apie tai, kas už ką ir kada sumokės. Bet šiame pasiūlyme iš principo kalbama apie valstybės pagalbą. Na, o mano frakcija, Alde frakcija, ir aš manau, kad e, mums pritars ir kitos frakcijos, tai kelia problemų, šiek tiek problemų. Ponas Alkadrai teigė, kad svarbu užtikrinti skaidrumą, kad tarp valstybių narių gali būti skirtumų, tai laitai būna. Uh, Ir poveikis gali būti labai didžiulis, jeigu valstybės, A, valstybės narės institucijos sumokės didelę kaštų dalį, o B, valstybės narės institucijos neleis e, paimti pinigų iš biudžeto, sumokėti už saugumo priemonės. Tuomet yra pažeidžiamas bendrų vienodų sąlygų e, principas. Mes juk norime, kad visiems Europos oro uostams būtų sukurtos vienodos sąlygos, taigi negalime selektyviai to daryti. Ir aš manau, kad visoms frakcijoms yra svarbu, kad būtų nustatyta, kas už ką moka ir esant kokioms aplinkybėms. Ir aš pasisakau prieš ES finansavimą. Pirmiausia, tą dalyką noriu akcentuoti. Nėra europinių, tokio, tokio dalyko kaip europiniai pinigai, viskas juk ateina iš valstybių narių. Taigi reikia mums susitarti ir suprasti, kad reikalinga visiems oro uostams užtikrinti vienodas, vienodas e, sąlygas funkcionavimui. Pone Foster. Much, chairman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Lightfriedui uh, už, uh, tai yra, diskusijas dėl jo pranešimo. Kadangi šiaip jau taip buvusi šiuo klausimu pranešėja, tai taip galiu konstatuoti, kad mes susidurėm su dėžavų, taip pat vyko diskusijos ir dėl finansavimo. Na, o kai pirmą kartą tas paketas buvo aptarinėjamas po rugsėjo 11 dienos, tai tada čia komitete mes pirmiausia kalbėjom ne apie tai, kad valstybės narės turėtų mokėti už saugumą. Jūs tą prisimenat, ponė pirmininkė. Uh, Tada, ir beje, buvo pasakyta mintis, kuriai pritarė komisija, e, bet tuo pritarė komitetas, štai tokiai minčiai, kad e, po rugsėjo 11-osios papildomos išlaidos už saugumą kurių pati, pati, ėmė patirti e, oro bendrovės, pramonės įmonės ir, ir vartotojai, tikrai labai išaugo pirmiausia, aišku, moka vartotojas. Tačiau tada mes manėm, kad e, dėl grėsmės, ypač terorizmo grėsmės, tai pirmiausia, grėsmė yra valstybei. E, tai yra, nėra grėsmė tiesiogiai e, oro bendrovė, kadangi oro bendrovė panaudojama kaip savotiškas įrankis. Ir todėl mes atro, mums tada atrodė, kad vis dėlto valstybė turėtų prisidėti prie išaugusių išlaidų, kurias patiria pramonės įmonės, oro bendrovės ir, ir vartotojai. Būtent tada mes apie tai kalbėjom. Ir mes tada sutarėm dėl principo, tik tai be abejo sunku buvo tai pasiekti. Kada me, tada mes šiaip jau ne, nemanėm, kad Europos Sąjunga šiaip jau turėjo mokėti. Ir sprendimą priėmė ne komisija. Mes kalbėjom apie daugelį dalykų. Mes kalbėjom čia e, komitete apie tai, kad taryboje ir iš tikrųjų uh, E, valstybės narės, kurio, kurioms atstovaujama taryboje, iš tikrųjų pareiškė, kad jos nepasirengusios mokėti už saugumą. Būtent tokia buvo padėtis ir mes tikrai negalim versti valstybių narių tarybos pritarti minčiai, jog valstybės turėtų finansuoti. Tad priminiau istoriją. Tad tokia padėtis. Bet kita vertus, ta padėtis neužkerta mums kelio toliau e, tai aptarinėti šitą klausimą. Manytume, kad kad vis dėlto valstybės turėtų prisidėti prie paramos, nes šiaip ir taip vartotojai ir taip jau moka daug. Tad toks yra finansavimo dalykas ir dabar vėlgi šiaip pažiūrėkim, kaip mes galėtume kol kas atidėti finansavimo klausimą, nes tai toks specialus klausimas. Na, o šiaip šito paketo svarbiausias dalykas yra be abejo saugumo klausimai ir tai susiję su apskritai oro uostų E, mokesčių klausimų. Tad mes tikrai domėjomės visais tais klausimais, bet čia dalykas yra toks. Svarbiausia šiaip jau apsispręsti, kur tas išlaidas už mokestį padėti, nes jų taip tiesiogiai ne, ne, ne, ne, nesusijęsi su oro uostų mokesčiais, kadangi tai yra sudėtingesnis dalykas. Tad mes turėtume šiaip jau uh, ir ieškoti kažkokio modelio. O tada mes į komisiją kreipiamės po rugsėjo 11 dienos, kad komisija tiesiog ištirtų, kaip atskiros valstybės narės finansuoja. Ar finansuoja tai yra kokius finansavimo e, modelius taiko. Uh, Tada buvo 15 valstybių narių, dabar jau turim 27 valstybės narės, kurios laikos turi 27 modelius, e, pagal kuriuos finansuoja e, už saugumą. Vienos valstybės narės tiesiog finansuoja per lėšas skirtas policijai, kitos pasirinka kitokį modelį. Tad yra tokia padėtis. Ir dabar tas klausimas e, šiaip jau daugiau pasisuko skaidrumo, atvirumo linkme. vėlgi, nepaisant tam tikrų didelių nesutarimų tarp institucijų, bet vis dėlto daugeliu atveju oro bendrovės ir jų uh, klientai iš tikrųjų šiaip jau su, sutarė dėl tų išlaidų e, už saugumą ir tokie modeliai jau pasiteisino. Tačiau yra tam tikrų atvejų, e, tai yra, ir aš čia vėl tai tiesiog ne, neužimu kažkokios pozicijos, tam tikrų atvejų, kai, kai, yra, kai iškyla labai rimtų nesutarimų tarp oro bendrovių ir klientų, kai klientai skundžiasi, kad jie turi mokėti per daug. Ir man atrodo, e, kad mes turėtume būti savotiški tarpininkai tarptų dviejų šalių. Ir aš siūlyčiau štai ką kad iš ties šį klausimą turėtų spręsti nacionalinės reglamentavimo institucijos, kaip, kad ir kaip jos būtų vadintos, nes tos institucijos ir taip jau veikia ir jos tyria būtent oro bendrovių veiklą nacionalinių lygių. Uh, Ir man atrodo, jeigu iškiltų nesutarimo tarp oro vežėjų ir, ir oro uostų, sakykim, tai, tai tada iš tikrųjų tada tos reglamentavimo institucijos pačios tada turėtų padėti išspręsti tuos komplementus. Ir tikrai aš nenorėčiau, kad visa tai būtų reglamentuojama tame mūsų aptariame reglamente. Netoks turėtų būti mūsų uždavinys. Dabar pranešėjas tikrai užėmė teisingą požiūrį. Tikrai mes neturėtume per daug padaryti šio reikalo sudėtingo ir tikrai nenorim štai ko. Bet, kad ir koks būtų rezultatas, mes nenorim, kad papildomos išlaidos tektų vartotojams, keleiviams, nes, man atrodo, keleiviai ir šiaip jau moka pakankamai visokius priedus greta tos pagrindinės bilieto kainos. Tad iš ties reikėtų iš tikrųjų aš abejoju dėl to, kas e, siūloma, bet šiaip ar taip tikrai mes galėtume šiame komitete e, labai aiškiai kai ką nuspręsti. Labai ačiū, ponas Degrandės Paskal. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar aš šiaip jau nekartosiu tų argumentų, kurie buvo įsakyti ne kartą anksčiau. Tačiau, manyčiau, mes vis dėlto turėtume šį klausimą vienai par kitaip įspręsti. Iš esmės mes turbūt jau sutarėm, kad šios, te, šio teisės akto reikia. Tikrai mes sutarėm dėl to, kad reikia užtikrinti saugumą. Na, o pranešėjas e, sako, kad šiaip jau, e, šiaip jau mes neturėtume įstrikti detalėse, tačiau vis dėlto pagrindinis klausimas išlieka štai toks, kasgi mok, turi mokėti už, už e, saugumą ir dėl to mes turėtume sutarti. Dabar čia buvo pasiūlymai iš šio klausimo pranešėjo, iš šešėlinio pranešėjo, tačiau mes turėtume parengti tokią nuos, nuomonę, kurioje būtų pusiausvėra nuomonė, kuri tiktų visiems. Mes turėtume šiaip pirmiausia užtikrinti saugumą piliečiams Ir suprantama, už tai e, tam pasiekti reikės nu, neišvengiamai numatyti tam, tikrų, tam tikras priemonės, kurios kainuos. Na, o dabar klausimas, kas už tai mokės, ar, ar, ar svarbiausia naštą norėtume e, ketinam užkrauti keleiviams ar, ar valstybėms vėl, bet vėlgi, kaip sakiau, čia jau senos diskusijos Na, o Ispanijos pozicija įsakyta, per, tai, įsakyta taryboje. E, aš tą sakau, kadangi įsivaizduoju, kad šis teisės aktas bus priimtas per Ispanijos pirmininkavimo laikotarpį. Tai Ispanijos e, laikysena yra tokia, kad už saugumą turėtų būti mokama iš valstybės biudžeto ne tiesiog nenumatant tam tikrus kažkokius sudėtingus, rafinuotus mokesčius. Ir jeigu tai minčiai būtų pritarta, nors aš įsivaizduoju, kad kai kurioms valstybėms narėms tai būtų sunkiai suvirškinamas dalykas. Tačiau jeigu šiaip jau priversi va, vartotojus mokėti, tai aš šiaip jau neįsivaizduoju, kaip tada ta sistema pasiteisintų, kiek ji būtų skaidri, kadangi vėlgi valstybėse narėse galioja labai įvairūs skirtingi modeliai. Tad mes tikrai turėtume iš ties sutarti, kas už ką e, turėtų mokėti ir koks turėtų būti kok, tas naštos pasidalymas. Ačiū, ponas Liberatskis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad šiaip jau mano požiūris labai panašus į ponios Foster, nes mes pirmiausia norėtume e, apsaugoti savo piliečius nuo to, kad e, kažkokie teroristai gali pasinaudoti oro bendrovėmis kaip įrankių teroro aktui įvykdyti. Dabar pažiūrėjusi pasaulio priekybos centro įvykius ir, ir, ir matyti, kad tada buvo panaudoti orlaiviai kaip, kaip įrankis teroro aktų įvykdyti. Tai iš ties, tie, iš ties tai buvo pigus įrankiai, o čia mes šiaip jau kalbam apie piliečius, apie žmonių saugumą. Dabar pažiūrėkim, jeigu paimtume, sakykime, Heathrow, Heathrow oro uostą ar Ščetino oro uostą, jeigu juos palygintume, tai be abejo nevienodi, nevienodos jų galimybės įdėkti saugumo priemonės. Bet to vėlgi, kalbant apie saugumo e, priemonių, techninių priemonių nuvertėjimą, tai irgi e, tas vaizdas labai skirtingas. Bet to, e, bet to oro uostuose veikia uh, muitinės, policijos tarnybos, taip pat privačios saugos tarnybos, e, kurias, kurias nusamdo atskiri oro uostai. Ir čia tikrai situacija labai marga ES oro uostuose. Na ir pasakysiu, kad pranešėjas tikrai nuveikė didelį darbą, pateikė keletą scenarijų, numatė veiksmų galimybės, už tai norėčiau jam padėkoti. Taip, aš suprantu, kad mes norėtume suderinti e, taisyklės ES lygių. Taisyklės dėl konkurencijos, dėl e, pasidalymo našta ir panašiai, kad e, taisyklės tikrai būtų lengvai palyginamos valstybėse narėse. Tačiau nebejotina tai, kad už tai teks mokėti mes ir E, piliečiams. Tik tai klausimas, ar už tai teks būtų galima mokėti netiesiogiai, tai yra mokesčių pavydalų, ar tiesiog už tai galim, galima būtų mokėti tiesiogiai įsigijant bilietą. Jeigu dabar norėtume sukurti tokias palyginamas sąlygas, tai tada turėtume greičiausia pasirinkti mišrę sistemą. Tokią sistemą, pagal kurią. Tai yra sistema, kurioje dalyvautų e, ir valstybė, ir privačios struktūros. Bet kodėl vis dėlto reikia tam tikro e, valstybės elementų, kadangi mes čia kalbam apie saugumą plačiają prasme. Mes kalbam ne vien tik tai apie keleivių saugą, apsaugą šiems skrendant lėktuvu, bet mes kalbam apie platesnį saugumą. Reikia, kad oro uostai kad e, įvairios institucijos tarnybos bendradarbiautų tam, kad būtų galima įtvirtinti saugumą, nes iš tikrųjų kur kas lengviau nustatyti normas, taisyklės, reglamentus, e, bet tik bendradarbiaujant. nemanyčiau, kad reglamentuotojai turėtų e, nustatinėti taisyklės vien tik tai tiems, kurie mokės už saugumą. Be to, turiu pasakyti, kad Europos civilinės aviacijos e, tarnyba, agentūra, šiuo atveju labai menkai pastebima tarnyba, nes tą tarnybą reikėtų aktyviau įtraukti į šio klausimo sprendimą. Ir todėl tikrai e, norėčiau paraginti e, Europos civilinės aviacijos e, agentūrą aktyviau dalyvauti būtent šio klausimo sprendime. Nes vėlgi pakartosiu, mes čia kalbam ne vien apie aviacijos saugumą, mes kalbam apie mūsų visų saugumą ir tok, turėdami pakankamai tvirtą e, saugumo sistemą mes tokiu būdu tikrai galėtume ilgainiui atgrasyti žmonės, kurie e, ketina planuoti teroro e, išpolius. Ponas Radbon. Ačiū pirmininkė. Pone Foster labai teisingai pastebėjo, prisimindama parlamento praeito parlamento diskusijas, kai buvo kalbama apie pasiūlymą dėl aviacijos saugos. Bet jūs turbūt, kaip ir daugelis kitų kolegų, prisimenate, kad praeitos kadencijos parlamente per diskusijas buvo siekiama susitarti dėl pasiūlymo dėl aviacijos saugumo per sutaikinimo procedūrą. Norėčiau priminti čia esantiems parlamentarams, kad per sutaikinimo procedūrą nepavyko išspręsti klausimo susijusio su specialių saugumo priemonių finansavimu. Tai yra tos priemonės, kurios neįeina į bendras saugumo sistemą bet kuriame oro uoste, bet tas priemonės, kurios taikomos trumpą laiką ar šiek tiek ilgėlesnį laiką e, ir kurios labai daug kainuoja. Norėčiau prisiminti, dėl ko susitarėme. Tokiu būdu e, galėsime pritarti direktyvai. Komisija tikrai galėjo pateikti pasiūlymą dėl aviacijos saugos finansavimo. Jie turėjo atsižvelgti parlamento nuomonę išreikštą sutaikinimo procese. Manau, kad toje srityje sutarė visos politinės partijos. O kągi komisija iš tiesų čia pasiūlė? Tai yra tik tai tam tikras išsišokimas. Čia neišsprendžiami parlamentiniai klausimai, kuriuos parlamentas akcentavo per sutaikinimo procesą. Ar taip atsitiko todėl, kad taryba galvojo, jog negali sutikti su parlamento prašymais? Ar ji bandė tiesiog pasirinkti tokį vidurinį kelią, kuris buvo neprimtinas nei tarybai, nei parlamentui. Nežinau, koks buvo galutinis variantas, bet atrodo, kad tai buvo tam tikra pasiūlymų maišalinė, e, kuri niekur neveda. Taigi, ko reikėtų siekti? Grįšiu prie to, ką jau anksčiau sakiau. Tai yra specialių saugumo priemonių klausimo. Pažvelkime, kokia padėtis visoje Europoje. Skirtingos valstybės narys taikus taiko kitokius metodus. Ir jeigu norime kalbėti apie vieną rinką, tai turime nepamiršti, kad tai sukuria konkurencijos iškraipimą. Nes kai kuriuose valstybėse mokam tik vieną eurą už saugumą, o kitose, tokiuose kaip Junktinė karalystė, reikės mokėti 50, 60 ar net daugiau eurų už saugumą. Tai iškraipo bilietų kainas, todėl e, tai nesuderinama su konkurencija ES. Bet aš drįščiau dar daugiau pasakyti, gerbiamas pirmininkė. Jeigu žengtume už ES ribų, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijas, tai pamatytume, kad JAV vyriausybė padengia 100 procentų oro uosto saugumo išlaidų. Ir žinant, kad aviacijos sektorius dabar be bejonės e, tampa transatlantinė rinka, pasaulinė rinka, E, matome, kad Europos avialinijos, o svarbiausia keleiviai iš ES oro uostų patenka į nepalankės aplinkybės mokesčių ir rinkliavų požiūrių. Todėl, apie tai galvodami, mes, ponė pirmininkė, turėtume siekti kitokio pasiūlymo šią temą. Pasiūlymo, kuriame būtų pripažįstama, kad bėgant laikui E, skirtingi grėsmės veiksniai išskirs skirtingose oro uostose, skirtingose valstybėse narėse. Ir tos trumpalaikės problemos, su kuriomis susiduria oro uostai e, iškilus vienos ar kitos rūšės grėsmiai, turi būti finansuojami iš valstybės biudžeto, o ne iš keleivių kišenės. Kaip aš sakiau, visi sutinkame, kad reikia nuolat uh, užtikrinti bendrą saugumą visuose oro uostuose, oro uostuose ir vietovėse, kuriuose žmonės keliauja ar tvarko reikalus. Tačiau per praeitą kadenciją mūsų komitetas reikalavo, kad tos priemonės e, būtų finansuojamos iš valstybės biudžeto. Ačiū. Ačiū. Norėčiau trumpai pakomentuoti, nes baigėsi kalbėtojų sąrašas, todėl aš leisiu savo pasisakyti. Dar kartą norėčiau pabrėžti klausimus, apie kuriuos kalbėdavome anksčiau. Ypač e, dėl to, kas už ką moka. Parlamentarai turbūt prisimena, kad anksčiau esame kalbėję, ypač per sutaikinimo susitikimus, tiesą sakant, sutaikinimo e, delegacija aš buvau vienintelis, kuris balsavo prieš susitarimą, kuris buvo teikiamas. Ta pasipriešinau visai savo frakcijai. Tada pona Anne Foster, pona Bramburn ir kiti e, priminė, kas buvo pasakyta, ar jie yra teisūs. Tam susitarime buvo sakoma, kad prižadame grįžti prie aviacijos saugumo finansavimo klausimo. Manęs toks teiginys tada netenkino, nes atvirai kalbant, kolegos įtariau, kad taip atsitiks, kaip atsitiko dabar. Iš esmės mes visi žinome, kad valstybės narės nenori už nieką mokėti. Ir įdomu čia yra pastebėti, kad kai kurie nori sukurti vienodas veikimo taisyklės. Nes jeigu jų nėra, mes taip iškraipame rinką. Bet tai kai kurios valstybės mokės, bet tokios valstybės kaip mano niekada nemokės. Nepriklausomai nuo to, kad mes galime naudotis uh, e, jos ekscelencijos karalienės biudžeto lėšomis. Taigi tai yra rimtas klausimas, kurį privalome spręsti. Ir aš norėčiau priminti gerbėjams kolegoms, kad e, reikia grįžti prie racionalumo. E, nu, nenoriu, kad mūsų pranešėjas eitų į dėrybas su komisija ir taryba, į sutaikinimo posėdžių galiausiai, tam, kad paskutinę akimirką pasielgtų taip, kaip mes pasielgėme aną kartą. Tai yra išmušti pranešėjai, bus tiesiog e, komitetas tiesiog išmuš pranešėjai iš padų. Ir aš galiu priminti, kad saug, civilinio saugumo finansavimas yra labai rimtas klausimas, kuriuo valstybės narės turėtų sustelkti jėgas ir sustelkti kurti stipresnį saugumo mechanizmą. Dabar girdėjome, kad 35 procentai oro uosto lėšų yra išleidžiama saugumui užtikrinti, ponas Alkadravė taip kalbėjome. Girdėjome, kad Glasgovo oro uoste didelė dalis keleivių bando išeiti per užpakalinės duris. Ir Britanijos vyriausybė, kad taip neatsitiktų, pareikalavo, kad būtų pastatyti tie e, apsaugos stulpai. Tačiau E, orosas pasipriešino, nes tai brangiai kainavo, tačiau vyriausybė padarė spaudimą ir tie sulpai buvo įdengti. Taigi mes mūsų komitete turėtume pasirūpinti, kad saugumo priemonės bent iš dalies finansuotų valstybės. Tai yra puiku, mes galim sutikti su tokia sistema, bet neikime į susitaikinimo posėdžius ir paskui, tam, kad ten paskui pasiduotume. Aiškiai pasakykime, ko norime ir pasakykime pranešėjui, ko mes pageidaujame. Uh, Taigi tiek aš galėjau pasakyti šiuo klausimu. Matijos nori pasakyti. Um, melden, Pone pirmininkė, aš neketinau pasisakyti, bet e, išgirdęs tai, ką jūs sakėte, aš irgi pasijuto tam tikrą prasme dežavų išgyvenantis. Nes e, puikiai žinome, kad valstybės narės nemokės, nepadengs sąskaitų. Ir jos nenori, kad mes sakytume, kas turi sumokėti. O dar blogiau yra tai, kad niekas nenori, kad mes nustatytume įstatymais, kad valstybės narės turi mokėti. Jūs žinote, koks yra tarybos sprendimas. Ir jūs kaip pirmininkas e, teisingai sakote, kad reikia laikytis labai tvirtos pozicijos, nors mes ir žinome, kad taryboje bus reiškiama visai kitokia nuomonė. Kai e, finansavimas, bus sakoma, kad finansavimas neįeina į jūsų kompetenciją ir tada taryboje iškils klausimas, kas už ką turi mokėti. E, Ar mes norime, kad būtų sukurta dar viena nuomonė, dar vienas pranešimas tą temą, kokios bus iš to pasiekmes, ką mes padarėme anksčiau, ką mes galime dabar padaryti. Apie tai privalome kalbėti ir turime parodyti tarybai, ko mes norime. Ir mes e, pranešėją turime paremti. Turime kalbėti apie finansavimą ir nenusileisti nepriklausomai nuo to, ką taryba sakys. Aš manau, kad parlamentas turi būti pasirengęs. Saugumo klausimas yra labai sudėtingas ir visuomet e, mes daugiau galių saugumo klausimų suteikiam valstybėm narėm. Mes norime prisidėti prie atvirumo užtikrinimo bet e, norime ir užtikrinti tą bazinį saugumą. Ir kartais atrodo, kad valstybės narės e, pačios turi nuspręsti, ar jos tiesiogiai e, turi sumokėti, ta, e, apmokėti tas išlaidas, ar per tam tikrus mokesčius. Bet e, aš manau, kad valstybės narės iš šio pasiūlymo gali pradėti galvoti, kad joms kyla grėsmi. Ir šiandien mes turime kalbėti ne tik apie finansavimo klausimus, bet ir apie tai, kokius pasiūlymus parlamentas ir taryba turi teikti, įskaitant ir finansavimą. Nesiekim čia jokių kompromisų. Yeah, I mean, I... Ačiū. Aš suprantu, kad jūs esat visiškai teisus. Mes tiesiog turim pranešėjų aiškiai pasakyti, kurie kryptimi norime eiti. Man susidaro įspūdis, kad mes norime, kad finansavimo klausimas į šį pranešimą būtų įtrauktas. Tai nėra e, didelė problema. Viena pusė ir kita pusė mes pakrypsime, bet parlamento delegacija turi laikyti sprendimo, kurį mes priimsime. O nereikia pasiduoti gavus nors vieną e, niuksą iš šona iš tarybos mes turime paremti savo pranešėją, nepriklausomai nuo to, kokį sprendimą e, priims taryba. Laikykime to, ką komitetas nuspręs. Dar vienas kolega nori pasakyti. Ačiū pirmininkė. Be abejonės. Per šią diskusiją mes pastebėjome, kad padėtis sudarė labai keista. Ir e, žinome, kas buvo prieš tai padaryta. Prisiminkime Lokerbė atvejus, prisiminkime rugsėjo 11 ir visus baisius kitus įvykius, kurie yra įvykę. Prisiminkime e, oro e, aviacijos nusikaltimus. Aviacija yra jautresnės rytis negu kitos transporto rūšys. Ir čia saugumas turi būti užtikrintas. Labai svarbu, kad klientas žinotų, kiek kainuoja tas saugumas ir už ką žmogus moka. Taigi atvirumas rinkliavų, padėties suvokimas, pasirengimas saugumui yra svarbiausi klausimai, kuriuos turime kalbėti pranešime. Mes manome, kad saugumo standartai turi būti apibriešti visoms valstybėms narėms visoje ES ir jie turi būti privalomi. Tačiau E, vis dar kontrolę turės vykdyti policija. Ir policija turi e, tikrinti visus e, keleivius einančius į lėktuvą. Daugeliu atveju e, policija tuos uždavinius perdavė trečiai šaliai ir tokiu būdu tarsi bandoma sumažinti kaštus. Tačiau gal tada reikėtų prašyti komisijos, kad ji išsiaiškintų, ar nustatyti standartai yra panašus, ar konkurencijos taisyklės yra panašios, ar galime padaryti viską, kas e, įmanoma, kad padėtume įmon, e, aviacijos įmonėms. E, nes dabar matome, kad policija pradeda atsisakyti tų pareigų. Ir išeina taip, kad valstybė turi rasti naujų saugumo sistemų. Valstybės e, per saugumo mokesčius ar kokius mo, e, mokesčius nustatomus aviacijos kompanijoms išsiieško tuos pinigus. Aviacijos inspekcija turėtų išsiaiškinti, kur tiksliai, e, kas tiksliai saugumo srityje kainuoja. Ir kai žinosime, iš ko tie kaštai susideda, reikėtų išsiaiškinti, kas juos dengs. Pavyzdžiui, 20 procentų galėtų dengti valstybė, o kitas e, aviacijos kompanijos ar keleiviai. Aš manau, kad komisija turėtų tokį bandymą padaryti. Ačiū. Much, Mr... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu Jums pasakyti, kad komisija labai didžiai išklausė puikių diskusijų. Ir, kaip ir kiti kalbėtojai, norėtų pasakyti ponai Lichtfried, kad jis puikiai apibendrino pagrindinius dalykus. Jūs pats, ponė pirmininkė, ir kiti kalbėtojai teigiate, kad lyg visi jaučiame dėžavų jausmą po rugsėjo 11-osios atveju, apie tai kalbėjo ir ponia Foster ir pona Zasada, komisija turėjo pateikti pasiūlymus, kad būtų sustiprintas lėktuvų aviacijos saugumas ir dabar yra aviacijos saugumo gairės taikomos visai Europai. Na ir nustatant tą, tą, tą sistemą buvo diskutuojama apie tai, kas turi būti už tai atsakingas ir kas turi sumokėti už už su, tai, su tuo susijusius kaštus, ar vyriausybės, ar operatoriai, ar abu. Komisijos pasiūlymas, kuris buvo patvirtintas gegužės mėnesį, bando dar žengti vieną žingsnį, žingsnį į priekį ir bando iš diskusijų iš, išvesti kažkokią apčiuopiamą politiką. Na ir komisarų kolegijos pasirinkimas aptariant šį tekstą buvo pasirinkti pragmatišką požiūrį pasiūlymas po komisijos ataskaito, ataskaitos, kuri buvo paskelbta vasario mėnesį ir buvo teigiama, kad nediskriminuojantis ir efektyvūs saugumo e, kaštai turi užtikrinti neiškraipytą ir sąžininką konkurenciją tarp oro bendrovių ir oro uostų. Kai rinkliavos yra surenkamos, tuomet reikia užtikrinti skaidrumą, reikia užtikrinti nediskriminavimą ir taip pat reikalinga konsultuotis, konsultuotis nustatant saugumo kaštus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai kurie pagrindiniai principai, kurių dabar nėra laikomasi, jie turi būti užtikrinti. ES. Ir tai nėra kažkokie tai minimalistiniai reikalavimai. Mes turime pasirūpinti, kad saugumo kaštai nediskriminuotų tarp keleivių ir oro bendrovių. Turime užtikrinti, kad vyktų konsultacijos ir taip pat turime užtikrinti skaidrumą. Ponas Zasada uždavė klausimą, kaip komisija gali užtikrinti tą skaidrumą. Skaidrumas gali būti užtikrintas per tris lygmenis. Pirmiausia, oro uosto lygmenių. Oro bendrovė turi gauti informaciją iš oro uosto apie tai, pagal kokį komponentą nustatomi saugumo kaštai. Taip pat oro uostai turi nustatyti savo reikalą, oro bendrovės turi nustatyti uh, informaciją apie poreikius ir dalintis tą informaciją ir taip pat valstybių narių lygmenių, kadangi valstybės narės turi būti, e, turi skaidriai vertinti saugumo e, priemonių poveikį, tokių priemonių ypatingai, kurios griežtesnės iš ES priemonės. Na ir jeigu valstybė narė ketina taikyti griežtesnės priemonės, negu kad numatyta ES, ir kaip teisingai sakė ponia Foster, mes prašome, kad nacionalinės valdžios institucijos uh, įsteigtų arba paskirtų nepriklausomą instituciją, kuri prižiūrėtų direktyvos įgyvendinimą ir, ir, ir veiktų kaip arbitražas, jeigu, e, kaip teismas, jeigu atsirastų problemų dėl kaštų. Na ir mūsų požiūris buvo pragmatiškas, kaip aš jau minėjau. Politinis, pasi, politinis pasirinkimas štai koks buvo. Mes negalime finansuoti saugumo kaštų visoje Europoje. Tai yra neįmanoma. Jeigu pažvelgtumėme į poveikio vertinimo analizės, pamatytumėme, kad situacijos 27 valstybėse narėse yra įvairios ir skirtingos negu kitose pasaulio vietose. Tai nebūtų realu. Ir jau yra oro uostų rinkliavų direktyvos patirtis. Komisijai du kartus nepavyko ir trečią kartą galiausiai pasisekė. Pradėjome nuo pirmo žingsnio, numatėme kažkokius tai principus, bet mes neignoruojame ir kaštų. Mes įvedame susijimo su kaštais principą. Saugumo kaštai turi būti naudojami tik tam, kad būtų padidintas saugumas ir taip pat reikalinga atsižvelgti į tai, kad gali būti išmokamos subsidijos saugumo tikslais. Taigi yra susijimo su kaštais elementas, kuris mums e, yra labai svarbus. Ir aišku, parlamentas turi teisę sutaikinimo komitete teikti, kad, na, štai jūs norite siekti daugiau ar norite siekti mažiau. Komisija pritarė kai kurioms idėjoms. Buvo svarbių pasiūlymų, būtent ar valstybė, valstybės narės turėtų taikyti papildomas priemonės. Aš manau, kad tai yra klausimas, kurį reiktų aptarti. Taip pat buvo ir kitų ambicingesnių pasiūlymų, ar įmanoma turėti harmonizuotą mišrėją sistemą. Aš manau, kad tą padaryti būtų labai sunku. Bet vėlgi tai yra sutaikinimo procedūros ob aptarimo objektas. Buvo keliamas valstybės pagalbos vienodų e, funkcionavimo sąlygų klausimas, kurį minėjo Hanes Plešer. Tai irgi labai svarbus klausimas. Mes manome, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas Europoje. Uh, negalime iškraipyti konkurencijos. Ir aš manau, kad taikydami tokius principus mes to ir pasieksime. Bus įmanoma iš esmės pagerinti padėtį, nes reikia daugiau skaidrumo, reikia žinoti, kur patenka lėšos. Reikia daugiau konsultuotis oro bendrovėms. Ir aš manau, kad direktyva yra e, teisingas žingsnis būtent šią linkmę. Na ir dėl nacionalinių reguliuotojų institucijos. Kaip sakė ponas Paskaldė Grandės, vyksta plačios diskusijos, kurios mūsų manimų nėra vien tik tai apie šią direktyvą. Taigi, ponė Simpsonai, aš manau, kad galiausiai komisija tikrai sieks vaisingai užbaigti diskusijas ir jeigu Europos parlamentas sutaikinimo procedūroje nori surenkti platesnės diskusijas su valstybėmis narėmis, jūs turite tokią teisę. Uh, kaip jūs teisingai ir sakėte, galima pakalbėti apie tai, kas mokės. Aišku, galime pabandyti suderinti sistemą dėl oro uostų e, kaštų. Kitais atvejais mums to padaryti nepavyko. Tačiau aš manau, kad vis tiek yra labai e, smarkiai padobulintas tekstas, nes pirmąjį kartą e, bus tam tikra priemonė dėl saugumo mokesčių ir bus numatyti bendri principai, kas yra labai svarbu, norint užtikrinti nediskriminavimą, skaidrumą konsultavimąsi ir susijimą su kaštais, kaštų santykinumą. Ir po to pirmojo žingsnio jau būtų galima siekti ir toliau paž daugiau pažangos šioje labai svarbioje srityje. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad, komis... E, atsiprašau, kad parlamentas išsakytų savo nuomonę, diskusijos taryboje vyksta, pirmininkaujant Švedijai. Ir, na, bandykime kažkaip tą sprendimą surasti per sutaikinimo procedūrą arba per bendrojo sprendimo prieimimo procedūrą, bet manau, kad vis tiek sutaikinimo neišvengsime. Dėkoju. Ačiū. Panašu, kad šiek tiek išsprūdo jums ten tas sutaikinimas. Pone Plešert, trumpai leidžiu dar pasakyti. Vieną sakinį. Ačiū komisijai už atsakymą. Jūs teigiate, kad galime pakalbėti apie tai, kas už ką mokės, bet jūs taip pat teigiate, kad negalime suderinti ir taip toliau ir panašiai. Taigi jūs mus ir anksčiau per sutaikinimo procedūrą apkvailinote. Mums buvo pasakyta, kad bus įmanoma, kad yra pateiktas pasiūlymas, o dabar sakote, kad ne. Atsiprašau, bet aš nesutinku ir esu labai nelaiminga dėl to, ką jūs pasakėte. <laughs> Aš balsavau tada prieš, sako pirmininkas. Pone Leichtfried, ar norėtumėte dar kažką pasakyti ir taip pat priminti apie laiko terminus? Būtumėme labai dėkingi. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, dėkoju už pasisakymus diskusijose. Na, žinoma, tikrai man padėjote bandant nustatyti teisingą veiksmų kryptį. Ir tam tikrose srityse viskas kaip ir yra aišku. Visi panašu, kad norime sąžiningos konkurencijos, ne tik tarp Europos oro uostų, norime, kad būtų sąžininga konkurencija ir už ES ribų, norime kad visi oro uostai Europoje turėtų tas pačias galimybės. Taip pat visi sutinkame, kad norime skaidrios sistemos. Tokios sistemos, kurioje nereiktų papildomos biurokratijos ir papildomų kaštų. Norime tokios sistemos, kuri padėtų vartotojams, e, oro uostams, oro bendrovėms sąžiningai elgtis vien, vieni kitų atžvilgiais, kad visi gautų to, ko nori ir ko jiems reikia. Ir visi susitarėme, kad yra E, tokių sistemų, kurios puikiai dirba ir ten nereikia kištis. Reikia kištis tik ten, kur sistemos dirba nepakankamai gerai. Na ir diskusijose susidariau įspūdį, kad komitetas ir toliau nori kalbėtis apie kaštus ir bandyti kažkaip priimti sprendimą dėl to, ką, kiek turėtų mokėti valstybė, o kas e, turėtų tekti kitiems suinteresuotams asmenims mokėti. Man tai yra dabar pagrindiniai dalykai rengiant šį pranešimą. Toliau jį tobulinsiu, atsižvelgdamas į bend, bendrą nuomonę komitete ir aš tikiuosi, kad komitete galėsime balsuoti gruodžio mėnesį. Ne? Negalėsime? Pirmininkas. Na, labai jau skubate čia, kažin ar pavyks. Panašu, kad sausio mėnesį jūs galėtumėte pateikti, pristatyti savo uh, pranešimą, tuomet numatytumėme pakeitimų e, galutinį terminą ir balsuoti komitete. Jeigu sausio mėnesį parengsite pranešimą, tuomet mm, ir taip sakysiu, kad esate fantastiškas pranešėjas. Na, visuomet gerai, kai kas nors primena, jeigu aš ką e, pamiršau dėl tų laiko terminų. Dėkoju. Taigi taip tegu ir būna. Tik tai dar vieną svarbų klausimą norėčiau šiandieną užduoti. Na, aš pats norėčiau pakovoti už tai, dėl ko mes apsisprendėme šiame pranešime. Bet labai norėčiau, jeigu jau tą pranešimą mes kartu parengsime, tai kad visi po to jam ir pritartumėme. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū labai. Jeigu gruodžio mėnesį parengsite pranešimą, na, gerai bus ir tada, bet, žodžiu, gruodį jau sausį apsispręsime, tada, kada galutiniai, e, kada pakeitimai bus, e, turi būti pateikiami. Na ir tikrai įdomios diskusijos, nors tam tikrais momentais, kaip sakiau, buvo šiek tiek dežavų jausmas. Dėkoju, kitas darbo tvarkės punktas, keisimės nuomonėmis su komisija, ponas Kajache pasisakys apie draudimą neštis skyšius į lėktuvus. Uh, Ir norėčiau priminti parlamentarams, taip pat ir ponu Gajaka, kad šį ryt susitarėme laikytis koordinatorių siūlymo. Pone Keke, įsivaizduoju, kad esate informuotas apie tai, nes dalyvavote, dalyvavote koordinatorių diskusijoje. Būtent šį ryt komitetas uh, susitarė dėl koordinatorių siūlymo. Ir aš manau, kad labai, būtų labai svarbu, kad visas komitetas galėtų išklausyti komisijos informacijos apie draudimą nešti skyščius, ne tik koordinatoriai tą galimybę, kad turėtų. Taigi Šiandien keisdamėsi nuomonėmis suteiksime galimybę parlamentarams e, gauti daugiau informacijos ir taip pat pateikti siūlymus, idėjas, jeigu jie jų turi, atsižvelgiant į tą poziciją, kurios me, kurios mes, kurią mes patvirtiname koordinatorių posėdėje. Taip pat pakviečiau ir piliečių teisų komiteto narius atvykti į šį posėdį, jeigu jie na, nori išsakyti savo nuomonę. Tačiau keitimasis nuomonėmis nebus susijęs su kažkokiais tai konkrečiais sprendimais, nes sprendimas jau yra priimtas, tačiau, kaip jau minėjau, parlamentarai turės galimybę pasisakyti, kas jų manimų yra svarbu, apie tai, kas jų manimų yra svarbu. Ir taip pat komisija, taryba pateiks um, daugiau informacijos, tai yra komitologijos procedūra, priminsiu kolegoms. Taigi laukiame, kol ekspertai ir komitetas pateiks savo pasiūlymus pagal komitologijos procedūrą, o po to mes tiesiog pasakysime taip arba ne, nieko keisti, koreguoti negalime, tiesiog pritarti arba nepritarti. Dėl to manau, kad labai svarbu mums e, priimti kažkokią tai poziciją, ką mes padarėme šyryt. Taip pat svarbu, kad e, kolegos išklausytų ataskaitos ir pasakytų savo nuomonę apie ją. Taigi, ponas Kajaka. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisija džiaugiasi, kad galim dabar pasikeisti nuomonę šiame komitete tuo labai tokiu jautriu ir svarbiu klausimu. Norėsiu e, pateikti informaciją apie e, dokumentus susijusius su skyščiais. Dabar po 2006 metų rūpjūčio įvykių buvo įvestas ES draudimas įsinešti skiščius į lėktuvą po tų įvykių įvykusių Hitrau oro uoste. Ir mus pasiekė žinia e, iš oro uosto, kad tikrai buvo rimta grėsmė iškilusi ir tada draudimas buvo numatytas kaip priemonė iki to laiko, kol bus galima įdėkti tam tikras technologinės naujoves. Na ir dabar pagal, e, tai yra 2009 metų reglamente pasakyta, kad e, šis draudimas įsinešti skiščius e, baigs galioti iki 2009 metų pabaigos. Tačiau noriu pranešti, kad e, šiaip jau technologijos raida buvo lėtesnė, negu mes tikėjomės ir todėl tikrai dabar yra ribotos galimybės techninių galimybių uh, tačiau vis dėlto e, įdėkti tokias priemonės, techninės priemonės būtų labai sunku dar e, iki 2010 metų, kadangi valstybės narės dar nepradėjo viešųjų pirkimų. Ta tokia yra padėtis ir kaip ponas pirmininkas sakė, klausimai, tas klausimas turės būti svarstomas per komitologijos procesą ir komisijos pirmininkas Tajanis turės pateikti ataskaitą parlamentui ir jis jau išsiuntė laišką transporto komitetų ir Libė komiteto pirmininkams praneždamas apie situaciją. Ir dabar, jeigu nuostata, nuostatos galiojimas pasibaigs ir neturėsim tinkamų technologinių priemonių, kuriomis būtų galima pakeisti draudimą, tikrai susidursim su šiaip jau sunkia padėtimi, kadangi mes turim informacijos iš įvairių žvalgybos tarnybų ir panašiai, kad grėsmė tebėra. Tad atrodo, jau taip, 2010 metais e, balandį turėsim jau atšaukti tą draudimą įsinešti skiščius. Kita vertus, komisija mano, kad toliau pratesti dabartinių nuostatų galiojimą būtų netikslinga. Jeigu mes tas nuostatas dar pratesim iki tam tikros uh, ribos, iki tam tikros datos, tai tada grėsmė būtų ta, kad situacija savotiškai šiaip jau įsigaliotų automatiškai ir tada tai nebūtų paskata pramonės įmonėms tiesiog kurti naujas technologijas. Tad tokiu būdu tikrai e, šiaip jau tada būtų galima tik tai įsinešti skiščius, e, taikant tam tikrus, tai yra naudojant skryningo tam e, tikrą technologiją kita vertus, vėlgi tada nebūtų įmanoma pasiekti, kad visi oro uostai pereitų prie tokios naujosios tvarkos pagristos technologinėmis priemonėmis. Ir dabar komisijos pasiūlyme yra trys elementai. Pirmas žingsnis. Nuo 2010 metų skyščiai, aerozoliai ir vairios želės e, įsigytos e, trečiosiuose šalyse e, jos, juos galima įsinešti tam tikrose ribotose oro uosto vietose su tam tikromis, tam tikromis griežtomis sąlygomis, jeigu keleivis gali įrodyta, įrodyti, kad jis įsigijo nemokėdamas mokesčių ir, ir, ir turi būti patenkinamos kitos sąlygos. Antras, nuo 2012 metų nuo e, balandžio 20-osios 12 milijonų keleivių per metus jiems numatomas tas skrininkas pagal, pagal reglamento nuostatas. Ir trečias etapas iki 2014 iki balandžio pabaigos, tada valstybės narės jau turėtų visos vis, visuose oro uostuose turėtų turėti tas techninės skriningo galimybės. Kodėl dabar mes numatėm tokius tris žingsnius? Todėl, kad, kaip sakiau, ne visi oro uostai pasirengė, todėl mes numatėm papildomą laiką. Na, o e, oro uostai galėtų, aišku, taikyti anksčiau tas technologijas, jeigu jie norėtų, būtų pasirengę. Tačiau, ponė pirmininkė, taip, šitą pasiūlymą komisija e, nori, ketina aptarti lapkričio 19 aviacinės saugos komitete. Kol kas dar tas pasiūlymas nepriimtas. Bet prieš susirenkant komiteto posėdžiui mums tikrai pravartu išgirsti Europos parlamento komitetų nuomonę ir e, aviacijos saugumo komitete, tada komisijos bus paprašyta pateikti štai jūsų, jūsų nuomonę ir tikrai, ta prasme, mūsų šitas sustikimas labai svarbus. O po to, kai aviacijos saugumo komitete bus priimtas sprendimas, tai tada jau be visa kita parlamentas turės galimybę e, išsakyti savo požiūrį į šį klausimą. Tad mes tikrai laikomės procedūrų, e, Ir kita vertus, norim vėlgi pasikeisti nuomonėmis, išgirsti parlamento nuomonę. Pasakysiu, kad diskusija e, aviacijos saugumo komitete tikrai bus sunki, nes mes jau gavom komentarų, kad būtent tos mūsų numatytos datos per ambicingos, uh, kai kas pasisakys už dabartinės reglamento nuostatos, draudimo nuostatos pratesimą, kiti, kiti norės dar nukelti tas mūsų numatytas datas. Na, o dar nereikėtų pamiršti ir tarptautinės dimensijos. Komisija pasirengusi laikytis peržiūros nuostatos, jeigu, sakykime, įvykiai pasistumėtų greičiau negu tikimės tarptautinėje plotmėje, tai mes, aišku, į tai atsižvelgsim. Tačiau nepaprastai svarbu, kad kai jau nustos galioti šitą draudimo įsinešti skiščius reglamento nuostatą, kad mes kažką, kažkuo ją galėtume pakeisti. Jei ne, tai, kaip sakiau, vėl atsidursim sunkioje padėtyje. Kodėl? Todėl, kad iškils e, reali saugumo e, grėsmė. Antra, vidaus rinka sutriks kadangi nebus e, nuostatos. Tada negalima bus reglamentuoti saugumo klausimų su trečiosiomis šalimis, nes vėlgi tada kiekviena šalis taikytų skirtingas priemonės ir tai nereiškia, kad taisyklės šiaip jau automatiškai išdi, ir dinktų, tada būtų 27 sistemos. Tad iš tikrųjų mums labai svarbu E, išgirsti, ką jūs siūlot, e, jūsų pastabas, atsakysim jūsų klausimus. O noriu pasakyti, kad jau gamintojai, saugumo technikos gamintojai jau padarė nemažą pažangą, jau yra e, vadinamojo D tipo technologijos kūrimo žingsnių. Dar, aišku, užtruks laiko turėti jau konkrečius rezultatus, bet vis dėlto turiu pasakyti, kad bus labai sunku ir mes tikrai neketinam e, numatyti nuostatos, kad pagal kurią būtų perkama tam tikra technologija. Mes kita vertus turėtume užtikrinti tam tikrus technologinius standartus. Be to, mes turėtume laikytis, tai yra sekti taip pat ir tai, kas vyksta tarptautinėje scenoje turėtume koordinuoti veiksmus su JAV, Australija, Kanada, kitomis pasaulio šalimis, kurios irgi e, šiaip jau e, taiko panašias nuostatas. Bet to mums reikia laiko ir pasiruošti technologijų dėgymui. Todėl e, likus maždaug šešiems mėnesiams iki tol, kol baigs galioti ši nuostata, mums labai svarbu išgirsti jūsų nuomonę ir, kaip jūs sakiau, tas klausimas bus pateikiamas komitologijos procedūrai ir tada tikrai e, parlamentas galės parengti savo nuomonę. Kaip jūs sakiau, tai nėra e, bendro sprendimo procedūros klausimas, bet šiaip ir taip parlamento parlamento žodis bus svarus. Na, dabar sustosiu, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ir dabar, kaip jau sakiau, e, parlamento, tai, ką jūs pasakysit šiandien, bus labai svarbu mums einant į lapkričio 19 posėdį. Pirmininkas, labai ačiū. Aš tikiuosi, kad visi nariai turit e, koordinatorių pasiūlymo konkretų tekstą, tai yra pasiūlymo, dėl kurio buvo sutarta šį rytą. Tad jūs tikrai kalbėdami galit vadovauti šituo dokumentu. Tik tai šiaip jau noriu priminti, kad pakeitimų šiam tekstui nereikia teikti, kadangi dėl tekstų jau suderinta. Tik tai norėčiau, kad jūs įsakytumėte savo požiūrį, kad kaip to pagėdavo komisija. Dabar jau ilgas kalbėtojų sąrašas susidarė, todėl labai griežtai laikysiuos laiko, skirsiu nedaugiau kaip dvi minutės kiekvienam kalbėtojui ir ponas Kerkhork iš civilinių teisų, pilietinių teisų komiteto, nes pirmiausia jam suteikiu žodį, kadangi jis turi vykti į kitą posėdį. E, turiu tik tai priminti, kad mes šiaip jau mūsų transporto komitete labai maloniai elgėmės su kitų komitetų kolegomis. Noriu, aišku, tuo netiesiogiai, ne tai, kad netiesiogiai kritikuočiau pilietinių teisų komitetą, tad ponia Kerkhorn, dvi minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kaip jūs žinote, aš esu iš prigimties e, prieštarautojas, todėl aš tais atvejais galiu jums padėti, kada tik reikia. Lybė komiteto vardu aš galėčiau pasakyti, kad mums rūpi keletas aspektų. Pirmiausia, keleivių turto klausimai ir jų pačių fizinio neliečiamumo klausimai. Manau, kad Keleivių pagrindinės teisės taip pat reikėtų gerbti. Kokia dabar susiklostė padėtis? Man atrodo, kad labai daug žmonių yra bandomi tiesiog e, sumesti į krūvą dėl to, kad te, nepakanka technologijų ir e, personalo. Ir sakoma, kad tranzitiniai keleiviai turi būti traktuojami taip pat kaip visi kiti keleiviai. Tai atrodo jokingai. Uh, Kitas dalykas, technologijos plėtojasi kur kas greičiau, negu mes įsivaizduojame. Aš nežinau, kuo remiasi pranešėjas rengdamas šį pranešimą, bet aš manau, kad jeigu mes būtume nors kiek gudresni, turėtume pereiti prie naujausios įrankos, o ne prie bandymo atnaujinti senesnę įrangą ir e, tokiu būdu palengvinti keliaivių gyvenimą. E, Čia yra numatytas e, laiko e, kalendorius, kuris yra šiek tiek mm, nelabai geras. Aš manau, kad mes galime veikti efektyviau ir greičiau negu čia numatyta. Manau, kad čia turėtume stengtis sumažinti nepatogumus keleiviams ir optimaliai padidinti proceso suderinimą, kad keleiviai žinotų, kur jie yra keliaudami. Be to reikėtų nepamiršti paprasto blaivaus proto. Aš įtariu, kad dauguma oro uostų ir avialinių pamiršta blaivų protą taikydami turimus metodus. Lygiai taip pat jie nesinaudoja turimais resursais, kad panaudotų, kad įdėktų naujausias dabar atsirandančias technologijas. Dėkoju. Toliau koordinatoriai. Brigen. Būsiu tiek pat griežtas kaip ir jums. Koordinatoriams E, jau buvo progų pasisakyti. Taigi kitiems e, komiteto nariams dabar steiksiu žodį. Mačius žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes išskirtume tris dalykus - saugumą, bet taip pat ir e, padėties supaprastinimą piliečiams. Sistemą turime supaprastinti. Be to reikia e, taikyti technologijas, kurių kiek įmanoma greičiau. Manau, kad mes turėtume pokyčius įgyventi greičiau, negu kad siūlo komisija. Pasiūlyme turėtų būti numatyta, kad pakeitimai būtų įgyvendinti 12-13 metais. Tokios datos mums būtų kur kas labiau priimtinos negu 14 metai skirtumai tarp valstybių narių oro uostų e, turėtų būti mažinami, panaudojant naujausią įmanomą techniką. Apie tai tekste būtina kalbėti, kad mes išvengtume tokios padėties, kai lobistai gali kaltinti mus tuo, jog penkerius metus taikėme vieną modelį, po dviejų metų taikėme kitokį modelį. Turime naudoti viską, kas yra naujausia ir geriausia. Komisijai norėčiau pasakyti, kad mes visi esame suinteresuoti kalbėtis su e, visomis institucijomis ir suinteresuotomis pusėmis. Jūs turite išgirsti, ką parlamentas sako. Kitaip po 2010 ar 2020 metų susikurs nauji modeliai, kurie bus tik blogesni keleiviams. Ačiū. Toliau. Eh, Aš turiu pasakyti, kad nesu labai didelis tų terminų rėmėjas, kalba Alhadrui. Ir prisiminkime, kaip būdavo anksčiau dirbama. Pradėjome nuo komitologijos procedūros. Kaip buvo pasakyta, praėjusiais metais atsikratėme draudimų. Aš e, susitaikiau su tokiais reglamentais ir reikalavimais, bet dabar turim siekti kuo greičiau užbaigti e, ir kuo švelniau užbaigti tą pereinamąjį laikotarpį. Aš remiu pasiūlymą, kad bent jau po 2010 metų balandžio keleiviams būtų, ypač tranzitiniams keleiviams būtų lengviau, jeigu jie perka prekes be muito oro uostuose. Jeigu jie skrenda per ES, iš Kroatijos pavyzdžiui, ar iš Singapūro, tai jiems turi taikomi švelnesni reikalavimai būti. Be to reikia nustatyti tam tikrus terminus oro uostams persitvarkyti. Tuo pat metu reikia daryti spaudimą ir patiems oro uostams ir valstybėms narėms, kad būtų padarytos reikalingos investicijos ir keleiviai galėtų nebevargti su skyšiais e, rankinėme e, bagaže. Turime naują sistemą tų peršvietimo aparatų e, ir galima tuos kiščius šviesti atskirai, kaip kad yra daroma su nešiojamais kompiuteriais dabar. Tokiu būdu sumažėtų kliūčių keleiviams, pavyzdžiui, butelį, vandens keleiviams galėtų pasiimti. Mes girdime, kad Junktinėse Amerikos valstijose yra bandoma pakeisti padėtį bent jau iki 2011 metų ir mes turėtume tuos metus irgi e, orientuotis. Ačiū. Ačiū Aldė vardu, ponė Maisa. Ačiū. Iš principo sutinku. Aišku, norime daugiau saugumo aviacijoje ir Taip pat norime atsisakyti tikrinimų, bet tą turime daryti teisingai ir surasti praktinį sprendimą, kuris tiktų ir oro uostams, ir keleiviams. Ir kad būtų tos pačios sąlygos taikomos visiems, kad nebūtų kažkokių tai specialių režimų sukurta. Technologijos skūriamos yra gan greitai, galbūt rinkoje pasirodys ne taip greitai, tačiau reikalinga, kad būtų užtikrintas šimtaprocentinis saugumas. Na, jeigu to, tie įrenginiai per lėti ir panašiai, tuomet nelabai bus gerai. Reikia tų skanerių, kurie būtų atnaujinti, patobulinti. Na ir komisijos praktinis pasiūlymas yra gan geras, puiku, kad tranzito keleiviams jau yra taikoma supaprastinimo procedūra, nes žinome, kad na, kyla problemų tarkim, Frank Frankfurto uoste, osto parduotuvėse, įsigijant alko, įvairius gėrimus ir panašiai. Taip pat, na, įsivaizduoju, kad iki 2013 metų būtų įmanoma įdėkti tą sistemą. Aišku, žmonių saugumas lėktuve neturi būti susijęs su oro uostu, iš kurio jie skrenda. Uh, ar kurį jie skrenda. Ir dar vienas dalykas, apie ką kalbėjome ir anksčiau, žinome, įrenginiai, vienas tokių įrenginių kainuoja 300 tūkstančių eurų, kas už tai mokės, oro uostas ar valstybė. Na, kaip ten bebūtų, svarbiausia, kad būtų racionalios taisyklės. Dėkoju e, ponė Foster, konservatorių reformistų vardu. Ačiū pirmininkė. Na, aš šiek tiek, man atrodo, vakarėlį sugadinsiu nes visi nekenčiame nuo 2006 metų e, pritaikytos, pritaikytos taisyklės, kai galima 100 ml įsinešti. Visiems dėl to kyla daug nepatogumų. Ir kai to atsikratysime, visi labai džiaugsimės. Ir dabar dar vienas dalykas. Na, gynybos ministerijos mokslininkų laboratorijos uh, Junktinėje karalystėje e, visai neseniai e, darė testus su skyši, skystais sprogmenimis. Nenoriu nieko gazdinti, tačiau realybė yra ta, kad iš tikrųjų tokie sprogmenys egzistuoja ir yra oro bendrovių, kurios nesilaiko tokių saugumo reikalavimų. Na, bet vis tiek, aš ne visiškai suprantu kaip mes taip greitai viską padarysime. Nesuprantu, ko siekiame, jeigu periname prie C tipo, jeigu žinome, kad jau yra kuriamas D tipas. Jeigu įdėksime C tipo įrenginius ir visiems teks pereiti per tuos įrenginius, stovėti eilėje, aš na, nesu įsitikinusi, ar tai bus naudinga keliaviams. Jie stovės dar ilgesnėse eilėse. Na, o 2010 metais galėsime prie, perėti prie D tipo ir aš manau, tai būtų puiku. Tačiau oro uostai yra pastatyti atitinkamai ir yra oro uostų logistika ir kartais labai sunku atskirti tuos dalykus. Ir aš tikrai noriu, kad ta sistema pasiteisintų, tačiau aš nemanau, kad mes galime taikyti nepraktiškas, nesaugias priemonės, kai galiausiai uh, Tie žmonės, kurie bando keliauti, kurie keliauja keliaiviai, jiems bus sukūriamos dar papildomos kliūtys. Dėkoju. Thank you, Mr. Kramer. Ačiū, ponas Krameris, žaliųjų vartų. Atsiprašau, turėjau žodį suteikti jums prieš ponę Foster, bet susimaišiau. Pone Krameri. Na, situacija yra gan keista. Viena vertus, mes asmeniškai pasisakome prieš tuos tikrinimus, perdėm varginančius tikrinimus, tačiau kita vertus teigiame, kad na, kontrolė kažkokia turi būti ir nesame įsitikinę, kad kur ta pusiausvyra. Aišku, žinome, kad galime įsigyti skiščius e, oro uosto parduotuvėse, jos jie įdedami į plastikinius maišelius ir juos įsinešame į lėktuvą. Taigi yra ir kitų dalykų, kuriuos legaliai galime įsinešti į lėktuvus. Taigi situacija nėra aiški. Na, yra kaip yra, nieko keisti, nepa, nieko nepakeisime, bet dabar gauname naujus duomenis ir tikimės, kad pramonė, pramonės atstovai galiausiai sukurs tokį, tokį įrenginį, kuris galės patikrinti viską. Taigi situacija nepasikeitė kol kas, o dabar mes bandome užtikrinti pusiausvyrą pasirūpinti, kad tikrai būtų tikrinama, aišku, tai susijęs su biurokratija, eilėmis, finansavimu, kas, kas finansuos tokių renginių įsigijimą ir panašiai. Apie tai ir anksčiau kalbėjome. Ar tai būtų keleiviai, ar tai turėtų būti keleiviai, ar valstybių narių institucijos. Ir aš manau, kad pirmasis žingsnis nebuvo teisingas. Mes, ne tik, mes tikrai nesukūrėme daugiau saugumo, e, įvesdami papildomus tikrinimus. Tiesiog norėjome sudaryti įspūdį, kad kažką darome. Ačiū, ponia Bortman Kolio. Dvi minutės. Prašau, neilgiau. Ačiū. Ponas Krameris ką tik pasakė, kad pastaraisiais metais mes labai daug dirbome šioje srityje, tačiau niekas nesugebėjo įrodyti, kad ta priemonė tikrai prisideda prie saugumo. Dar vienas dalykas. Praeitais metais mes nustatėme 2010 metų terminą ir dabar jau matome, kad neįmanoma jo pasiekti. Ir aš nematau, ponė pirmininkė, kam tuomet reikėtų nustatyti 2014 metus kaip tokią futuristinį, kaip datą, kada turėtų būti įdėkti futuristiniai D tipo įrenginiai. Aš pritarčiau tam, ką sako koordinatoriai. 2012 metai nustatyti sertifikavimui ir sausio 1 diena 2013 metų, kuomet turėtų įsigalioti sistema. Ir turime turėti pačias geriausias technologijas, kaip sakė e, ponas Groš, galbūt tuo met kažkaip bus galima paskubėti ir tas technologijas sukurti. Tačiau 2013 m. sausio 1 dieną turi būti sukurta pati geriausia technologija. Ir, aišku, gauname nusiskundimų iš e, tranzitų keliaujančių keleivių, kurie negali pasimti su savimi daiktų, daiktų skyšių butelių. Bet galbūt e, galima surasti logistinį sprendimą, nors kai kuriuose oro uostuose nebus lengva tą padaryti. Ir aš tikiuosi, kad pasitelksime visą įmanomą kūrybingumą, kad galiausiai tą padarytumėme. Ir daug nepatogumų yra sukūriama dėl to, kad oro uostai labai skirtingai pritaiko taisyklės ir dėl to keleiviams yra labai sudėtinga susigaudyti. Ir teisės aktuose reikia įtraukti tą nuostatą ir taip pat diskusijose šio klausimu. Dėkoju, ponas Paniel. Ačiū labai trumpai, keli žodžius. Uh, daug kas jau buvo pasakyta. Manau, kad šios diskusijos yra gan sudėtingos. Tiesiog atsiskleidžia komisijos darbo trūkumai. Likus keliems mėnesiams iki galutinio termino pasibaigimo, komisija staiga pasako, kad neįmanoma jog sukurti technologijų, kurios atitiktų poreikius. Tačiau, kaip yra siūloma koordinatorių patvirtintame sprendime, mums reikia greitai judėti į priekį. Ir kalba eina apie tai, kad reikia bandyti išvengti tų sudėtingų situacijų, su kuriamis esame visi susidūrę oro uostuose. Ir yra nemažai problemų, kaip jau buvo minėta, Na ir mano indėlis į komiteto pasiūlymą, į koordinatorių pasiūlymą tam, kad išvengtumėme problemų. Galbūt būtų įmanoma nustatyti vieną galutinį terminą dėl visos sistemos įsigaliojimo. Tuomet būtų aiškiau, skaidriau, ypatingai kalbant apie tą, apie tai, kad reikalinga užtikrinti pagreitį šioje pramonės šakoje. Uh, Pone Plaskart, aš taip pat štai ką norėčiau pasakyti. Ankstesnėse kadencijose mes kalbėjome apie tai, kad yra daug netitikimų ir trūksta efektyvumo ir reikalavome, kad būtų greitai panaikintos tos priemonės, keičiant jas alternatyviom, jas alternatyviomis kontrolės priemonėmis. Ir mane stebina, kad 2000. 10 metų balandžio mėnesio termino neįmanoma laikytis. Ir kaip teigia komisija, taisyklė, taisyklės pačios savaime nepranyks. Na ir aš manau, kad tas pasiūlymas tikrai nėra pats geriausias, bus sukurta dar daugiau sumaišties. Ir aišku, visi oro uostai turi būti traktuojami vienodai jokių skirtumų negali būti daroma. Ir aš pritariu koordinatorių sprendimui, kad keleivių keliaujančių tranzitu problemos sprendimas yra neblogas, tačiau, kažin ar įmanoma būtų įgyventinti, nes oro bendrovės ir oro uostai, kaip jau buvo minėta, ypatingai oro uostai, kur yra e, saugumo, saugumas patikrinamas prie įsodinimo vartų, tuomet iš tiesų ta, ta, tą sistemą įdėkti bus labai sudėtinga ir reiktų šiek tiek tą sprendimą pakoreguoti. AB technologija negali būti pasirinkta, C technologija jau yra neblogai, reikia šiek tiek apnaujinti, D, D technologija yra renk, e, dar e, kuriama, aišku, tai yra geriausias sprendimas, per 18 mėnesių, kažin ar bus įmanoma e, ją sukurti, ar galime jos laukti, ar verta jos laukti, galbūt atnaujinti šiek tiek, šiek tiek C technologiją ir ją įdėkti, jeigu ji yra tinka JAV, kodėl mums jos nepasirinkus. Saidėl Kadrau kalbėjo, kad 2011 bus pritaikinti skriningo įrenginiai JAV, taigi kodėl mums taip ilgai laukti. Na ir ar tai būtų C ar B technologija, Europos komisija turi oro uostose uh, į atlikti tam tikrus bandymus ir pažiūrėti, kokį poveikį tai daro keleivių judumui, kiek, kiek užsikemša e, patikrinimo punktai. Bet dabar galite atsikvėpti, sako pirmininkas. Pone Durant, žaliųjų vardu. Oui, merci, monsieur le président. Euh, mais un peu dans la... Ačiū, ponė pirmininkas. Pratesiu prieš tai kalbėjusio kolegos mintį. Šiaip jau reikėtų be abejo pirmiausia įvertinti sistemą prieš dėgiant naują. Tai čia tiesiog reikėtų perkelti, tam, tai yra performuluoti klausimą. Na, o dabar 2001 metais e, šiaip jau buvo įstaty, nu, nustatyta tam tikra taisyklė po rugsėjo 11-osios įvykių. O po to buvo priimtas kitas sprendimas, uh, E, dėl, e, tai yra draudimo įsinešti skyščius irgi prieš tokiems įvykstant labai rimtiems įvykiams. Aš manyčiau, kad dabar čia reikėtų, tai yra komisija e, iš tikrųjų sakė, kad komisija iš tikrųjų turėtų ištirti, kiek įmonės yra pasiruoš, pasiruošusios šiaip jau teikti technologijos priemonės ir jas dėkti. Ir kita vertus, reikėtų atsižvelgti ir taip pat į tas išlaidas, kurios išplauktų iš to, taip pat už, už iš suvėluotų skrydžių ir kitų dalykų. Tad aš manyčiau, kad ir taip ten tie klausimai dar pablogėtų, jeigu, jeigu dar būtų numatomos papildomos tų skyščių įsinešimo kontrolės priemonės. Reikėtų tiesiog įvertinti bendrus visus, e, visas išlaidas, e, kurios būtų susijusios su būtent draudimu įsinešti skyščius. Nes vėlgi, šiaip jau, e, juk šiaip ar taip vis vien yra, sakykime, skyščių keliaivių lagaminuose ir panašiai. Uh, Tad man atrodo, kad iš tikrųjų šiaip jau reikėtų pirmiausia įvertinti e, kaštus ir, ir, ir, ir su jais susijusią naudą prieš vis dėlto kalbant apie kažkokią naują sistemą ar naujas datas. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb natuurlijk goed geluisterd naar wat de coördinatoren hebben uh, besloten over dit onderwerp. Maar over het eerste punt, over die transferpassagiers, is mij inmiddels duidelijk. E, taip, ačiū ponė pirmininkė. Dabar e, noriu pasakyti, kad bent jau trys neme, dideli oro uostai, vienos Berlyno ir Amsterdamo oro uostai, kurie patirtų sunkumų, kadangi jie tikrina keleivius šiaip jau prieš, prieš jiems sėdant į lėktuvą, o po to keleiviai tada gali elgtis kaip tinkami. Bet aš įsivaizduoju, tada tokiuose oro uostuose susidarytų didžiulės eilės ir mes turėtume toms eilėms išvengti, pri, greitai priimti sprendimus ir įvertinti sprendimų poveikį. Na, o dabar uh, ar iš tikrųjų ten ta technologija tinkama, ar, ar ji tikrai pasieks mus laiku. Aš įsivaizduoju bent jau C tipo e, turėtum, technologijos turėtume siekti ir ją įdėkti iki nustatytų datų. Ir dar vienas dalykas. Mes diskutuojam šiuo klausimu bet tik tai klausimas, ar mes vis dėlto ką nors konkrečiai galim šiaip jau nutarti ar padaryti. E, pone pirmininkė, bet jūsgi negalit e, per vieną posėdį reikšti vienokią nuomonę, o kitame posėdėje e, tai yra nesutikti su tuo, dėl ko sutarė koordinatoriai. Pone pirmininkė, Aš šiaip jau ne, nepabrėžiau antro dalyko. Bet pirmininkas sako, kai aš jums tada leisiu pasisakyti. Aš, jūs pasisakykit, kai aš jums suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip įsivaizduoju, kad tos nuostatos iš tikrųjų galioja labai daugeliui keleivių ir todėl iš tikrųjų šiaip jau e, susisido, susisido, sus, susidomėjimu e, laukiama to, kas, kas bus daroma, kokių pakeitimų bus. Ir todėl tikrai būtų labai gerai, kad būtų kas, kas nors ir kuo greičiau nuspręsta nes priešingų atvejų e, vėlgi praeis dar treji metai. Man atrodo vis dėlto svarbu, galbūt čia jau reikėtų reikėtų užmėgsti, tai yra užmėgsti ryšius, e, paskatinti komunikavimą tarp oro uostų, oro bendrovių ir, ir keleivių. Tai yra e, dėl, ir, ir kad būtų pranešama, jog yra tam tikros taisyklės, ir, ir kartu, kad būtų išaiškinta, kas nuo šiol bus pasikeis oro uostuose. Nes vėlgi čia buvo pabrėžta, kad yra labai didelių skirtumų tarp oro uostų, tarp e, šalių, tad mes galėtume pirmiausia pradėti nuo konkrečių pakeitimų. Antai, 2006-aisiais buvo uh, įvestas draudimas įsinešti skiščius į lėktuvus. Uh, O dabar jau praėjus trejiems metams pagaliau vis dėlto garsiai kalbama, kad reikia naujų kontrolės prietaisų. Šitiek laiko. Bet kita vertus, E, mes nieko nežinom apie e, tokias galimas technologinės priemonės. Aš suprantu, kad, kad tai kol kas dar technologinė paslaptis, kol, kol tos priemonės dar, kol mūsų nepasiekė. Bet mes galėtume daryti savotišką ir spaudimą e, technologijas gaminančioms įmonėms. Ačiū, ponė Buskot. Labai ačiū. Ačiū, kad jūs e, mane pakvietėte iš pilietinių teisų komiteto. Norėčiau pateikti keletą klausimų komisijai. Man įdomu, e, kieno, apie kieno interesus mes kalbam. Ar oro uostų interesus, ar keleivių, ar dar kieno nors interesus. Kodėl aš to klausiu? Pirmiausia, Mes išgirdom e, iš komisijos apie tai, kad yra saugumo, saugumo grėsmė tere, tebe reali, bet kita vertus vykstant antai iš Panamos į Amsterdamą, tai turiu pasakyti, kad, kad jokios skyščių e, draudi, kontrolės neatliekiama. Po, nuo Panamos iki E, Amsterdamo yra 12 tūkstančių kilometrų ir klausimas, kiek, kiek saugus tas skrydis. Antras dalykas - technologijų klausimai. Čia išvelgiu prieštaravimą. Viena vertus komisija sakė, kad kol kas technologinių sprendimų dar konkrečių nėra, e, bet e, pramonės įmonės vis dėlto sako, kad tokių jau yra, kadangi, sakykime, amerikiečiai jau yra įsigiję Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, kaip to paprašė ir pirmininkas. Mes neturėtume pamiršti vienos aplinkybės. Tos numatytos mūsų priemonės yra teroro išpolių padarinys. Ir kartais mes taip sutarėm, turim priimti sprendimus, kurie ne visada patogus keleiviams. Tačiau kalbėdami šiuo klausimu mes turėtume elgtis atsargiai. Mes e, turėtume vengti populistinių tam tikrų sprendimų. Mes turėtume elgtis rimtai. Dar prieš ateinančių metų balandžio pabaigą mes dar turėtume priimti sprendimą. Tai, kad e, klausimas bus, tai yra gerai, kad koordinatoriai sutarė dėl pozicijos prieš perkeliant toliau šitą klausimą e, komitologijos procesui. Bet kita vertus, juk teroro grėsmė neišnyks. Ir iš tikrųjų Mes juk tikrai bejėgiai negalim išrasti jokio būdo, kuriuo galėtume atremti grėsmę. Čia buvo kalbama apie naują sistemą, e, turi, ji turi tam tikrų sudėtingumų, bet šiaip, šiaip ir taip mes neturėtume pamiršti tos nuolatinės teroro grėsmės. Ačiū, ponas Higginsas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. išklausiau paskutinio kalbėtojo, ponios Foster, tad mes turėtume vis dėlto netelkti dėmesio dėl tų nepatogumų, kuriuos kelia šitą nuostatą keleiviams, nes svarbiausias dalykas yra keleivių saugumas. Na, o dabar, jei JAV patvirtino C tipo e, kontrolės priemonės ir dabar vėlgi tie, kas skrenda E, vis dėlto į JAV, tai žino, kad jų vis dėlto saugumo sistema iš tikrųjų yra šiaip jau efektyvi. Mes turėtume matyti irgi ją taikyti. Nes jeigu mes tikrai nieko nedarytume, tai tikrai negalėsim išspręsti tų milžiniškų eilių oro uostuose problemus. Ir dar vienas dalykas. Jau nemažai uh, aptarinėjom e, oro uostų saugos klausimą. Ar dar, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Leisiu Jums vieną minutę kalbėti. Taip. Grįstame prie saugumo klausimo turėdami dabartinius metodus, iš esmės mes neturime jokio paslėpto saugumo. Nu, norim, kad Junktinės Amerikos valstijos tą darytų ir tai yra visiškai teisinga. Manau, kad reikėtų antrą punktą pakeisti ir pasakyti, kad iki 2012 metų visos peršvietimo, um, visi peršvietimo aparatai turėtų būti naudojami pritaikius naujosios technologijas. Mūsų tikslas turėtų būti uh, išsikelti 2013 metus kaip galutinį terminą. Tai būtų geriausia keleiviams. Jeigu mes sakysim C, tai ir liks C. Ar dar kas norėtų? Viskas. Tada pabandysiu pateikti tokių konkrečių pastabų, nes atrodo yra painiavos, nesusipratimų. Aš kalbėjusiu su gamintojais. Vienas gamintojų yra mano ir ponios Foster rinkiminėje apygardoje. Ir aš kalbėjusi su kitais stambiais e, technologijų gamintojais. Jie sakė, kad D tipui reikia bent penkių, o gal net ir septyniarių metų. D tipo technologijos nebus labai greit pagaminamos, nors ir bus tengiamas tai padaryti. Todėl kol kas paliekame C tipą. Reikia pasakyti, kad C tipas dar nėra iki galo parengtas, bet per artimiausius metus ar dviejus tipo C technologijos, atnaujintos technologijos bus parengtos. Junktinės Amerikos valstijos įgyvendina naujausio C tipo metodiką. Kol kas net ir Junktinės Amerikos valstijos dar nežino, kada bus galima galutinai įgyvendinti D tipo technologijas, nors spėja, kad galbūt iki 2011 metų. Todėl viską aiškiai supraskime dėl D tipo ir C tipo. Kad ir kaip e, versumėmės per galvą, e, D tipui prireiks penkių, o gal net dešimties metų. Atnaujintas e, C variantas galės atsirasti po poros metų. To siekia ir amerikiečiai. Todėl noriu, kad parlamentarai viską aiškiai suprastų. Būtent todėl antra pastraipa ir yra taip suformuluota, kaip šiandien matote. Mums reikia sertifikatų per valstybės narės prieš galinčią įgyvendinti. Vadinasi, kol kas mes galime naudoti turimas technologinės sistemas ir jeigu tik įmanoma, jas galime panaudoti tam, kad uždraustume skyšių vežimą, kad panaikintume skyšių vežimo draudimą. Koordinatoriaus pozicija yra tokia, kokia ji yra dabar. Po labai ilgos diskusijos koordinatorių posėdėje su ponu Gajek ir kitais mes tokią poziciją suformavome ir jis skiriasi nuo to, ką mes pradžioje paminėjome. Apie tai e, mes jau kalbėjome. Dėl mūsų vaidmens sprendimų prieimime. Mes tokio kol kas neturim. Mes nevaidin, netliekam jokio vaidmens. Sprendimų prieimime mes galime tik pasakyti taip arba ne. O ekspertai ir komisija nori pateikti savo pozicijas be komitologijos. Aš noriu jums suteikti galimybę e, išdėstyti savo nuomonės, nors kai kas iš jūsų turbūt ir galvojate, kad tai yra tik laiko švaistimas. Aš galėjau tai pasakyti, kad tai yra labai svarbu komitologijos procedūrai ir tada kaip komitetas mes būtume aptarnėję šį klausimą pagal komitologijos procedūrą. Bet man atrodė, kad jūs norite kažką pasakyti. Taip pat pilietinių laisvių teisės komiteto kolegos turėtų turėti galimybę pasisakyti. Mūsų pateiktas pasiūlymas e, yra sureagavimas į komisijos pasiūlymą. Ir turbūt visi sutinkate, kad tai nėra geriausias būdas eiti į priekį. Todėl mes komisijai norime pasakyti, kad tai nėra nėra pažangus pasiūlymas. Ir kad taip galėtume pasakyti, reikia rasti argumentų, kad pareikštume, dirbkit tuo ir tuo klausimu. Bet galiausiai, jeigu komisija norės nekreipti dėmesio, jie nekreips dėmesio. Jeigu ekspertų komitetas nekreips dėmesio į mūsų išvadas, tai jie taip ir darys. Tokia jų teisė. Tada mes galėsim nuspręsti, ar priimti jų pasiūlymus ar ne. Gerbiami parlamentarai, supraskite, kokiu įgaliojimu šiuo atveju jūs turite. Jūsų įgaliojimai šiuo atveju kol kas realiai dar nėra egzistuojantis. Jie atsiras tik kitame etape. Kol kas mes galime tik diskutuoti su komisija ir komisija gali e, mūsų nuomonės perduoti ekspertų komitetui. Seconds. Yeah. 30 sekundžių. Jūs esate komiteto pirmininkas ir džiaugiuosi, kad suteikėte galimybę pasisakyti. Aš esu ir Libė, ir šio komiteto narė. Bet gal galėtumėt pakomentuoti mano klausimą, ką jūs nusprendėte kartu su koordinatoriais dėl keleivių tranzito? nes čia susidurėme su logistiniu košmaru, košmaru oro uostuose dėl tokių keliaivių saugumo. Ypač didelių sunkumų iškyla vienam oro uostui, Šiphol, Amsterdamo oro uostui, nes jie pritaikė tą peršvietimo prie vartų procedūrą. Pažvelkime į e, tų tranzitinių oro uostų e, mastus, ar tai būtų Šiphol, ar tai būtų Heathrow oro uostas. E, Bet tikrosios problemos iškyla būtent Amsterdamo ruoste. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš sakau, kad reikia nusistatyti 2011 metų datą, yra ta, kad aš pripažįstu, kad tuo metu jų būtinai reikės naujų technologijų. Be to, oro uostai tokiu atveju turėtų galimybę iš naujo įvertinti juose susidariusią padėtį. Aš žinau, kad Skiphol oro uostas savaime nėra problema. Būkim atviri Pernai jie išvaistė tiek daug pinigų aparatams švietimo ir jie tikrai nenorės po trejų metų vėl investuoti pinigus į naujas technologijas. Būkime atsargus oro uostais. Oro uostai dažnai skundžiasi ne dėl saugumo klausimų, apie ką kalbėjo Grandės Poskal. Jie sako, kad oro uostai nenori dirbti, nes jie bijo, kad e, per daug jiems tai kainuos. Jie vertina ir mes saugumo klausimą turėtume vertinti ne pagal tai, kaip jis veikia Mančesterio, Skipholo ar kokį kitą oro uostą. Ekspertai apie tai turi galvoti, technologijų specialistai turi apie tai kalbėti. Ir aš nenoriu dabar įsivelti atskirų pavienių oro uostų problemas. Čia esmė yra susijusius, problemos yra susijusios su tuo, kad oro uostai nusprendžia ne bendrai tikrinti keleivius, o tik prie vartų. Ta problema, atrodo, yra aktualesnė Amerikai negu Europos Sąjungai. Ne, Europos, ne visose Europos Sąjungos oro uostose ta problema aktuali. Amerikiečiai nusprendė taikyti atnaujintą C tipo metodiką. Mums kol kas didžiausia problema yra, ypač iš pilietinių teisų komiteto, nusiskundimai dėl to, kad iš žmonių atimamos prekes, kurias nusipirko parduotuvėse oro uosto be mokesčių. Negalim pasakyti, e, kad e, viena vertus keliaiviai gali nusipirkti tokių prekių, bet paskui jų turi e, netekti, kai prieina prie peršvietimo aparatų. Tranzitiniai keliaiviai turėtų greičiau praeiti visas patikros procedūras ir jie turėtų būti priskirti atskirai keliaivių kategorijai. Galiausiai vienas mūsų argumentų turėtų būti susijęs su tuo, kad reikia ne, baigti tą praktiką, kai teisėtai nusiperkamos prekes yra atimamos iš keliaivių. Gali būti, kad žmogus šimtus dar kilometrus keliaus ES viduje ir tas prekes jis tikrai nori išlaikyti. Todėl mes turime sutvarkyti teisės aktus, kad tų tranzitinių keliaivių problemos išnyktų. Tai yra griniausi pasiūlymai, mes neturim jokių įgaliojimų nieko konkretaus šiandien spręsti. Ar tu suprantat? Aš žinojau ir kad ponė Liutford norėsi pasakyti. Sorry, chairman. Atsiprašau, pirmininkė. Jūs pasakėte tam tikrus dalykus ir man kilo klausimų. Ar esate įsitikinusi, kad logistinės problemos gali būti išspręstos darant skirtumą tarp keleivių, paprastų keleivių ir tranzitinių keleivių. Tačiau ar nėra saugumo spragų, neatsiras saugumo spragų, jeigu bus daromas skirtumas tarp keleivių ir tranzitų keliaujančių keleivių? Na, pažvelkite į tai, ką siūlė komisija. Dar ten dar atviresnis pasiūlymas. Aš nesu dėl nieko įsitikinęs, nesu saugumo ekspertas. Tačiau aš palauksiu, kol saugumo ekspertai sureaguos į mūsų siūlymą, mes jų prašome priimti sprendimą dėl tranzitų keliaujančių keleivių, iš kurių yra atimami teisėtai įsigyti skyšiai oro uostų parduotuvėse. Būtent mes prašome, kad jie išspręstų tą problemą. Pone Vortman Kol. Pirmininkė, prieš 30 sekundžių pradėjote šias diskusijas ir aš manau, kad nereikia dar detaliau apie tai kalbėti mūsų pagrindinis tikslas. Ir kai ekspertai apie tai e, kalbės, svarbu, kad jie į tai atsižvelgtų, bet bandykime stumti kiek galima toliau. Dėkoju, nes būtent tada ir turėsime apsispręsti, kai jau ekspertai priims sprendimą ir pristatys jį. Ponas Kajaka. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad sveikinu visas pastabas, kurios buvo išsakytos. Manau, diskusijos buvo labai svarbios norėčiau keletą dalykų išsakyti. Ir, na, kaip jau buvo minėta, aš pristatysiu ekspertų komitetai parlamento nuomonę. Na ir aš norėčiau prisiminti šios taisyklės ištakas. Ta taisyklė turėjo būti pritaikyta tuo met, kai kilo terorizmo grėsmė Jungtinėje karalystėje, Ir tuomet buvo priimti sprendimai, kurie iš tiesų dabar yra vieši buvo planuojama septynis lėktuvus susprogdinti Hifrau oro uoste 2006 metais skystomis bombomis, skystais sprogmenimis. Būtent dėl to ir kilo, buvo primtas tas sprendimas, nes buvo didžiulė grėsmė saugumui. Ta grėsmė išliko, išliko Europoje ir kituose pasaulio regionuose ir kitos pasaulio vietos irgi pritaikė tas pačias taisyklės. Antras dalykas mūsų tikslas bandyti pakeisti sistemą kuo galima greičiau. Mūsų tikslas sumažinti nepatogumus, supaprastinti sistemą, surasti technologijas atitinkamas, nes niekam ta taisyklė nepatinka. Tačiau tokia taisyklė egzistuoja ES ir, kaip jau sakiau, ir kitose pasaulio regionuose, tam, kad būtų užkirstas kelias tai grėsmiai. Trečias dalykas. Tiesa, kad mūsų gauta informacija yra ta, kad iki 2010 metų technologija bus parengta. Taip, tiesa, taip, tokia buvo gauta informacija iš valstybių narių, iš gamintojų, būtent kad technologija bus parengta iki 10 metų. Deja, technologija dar nėra sukurta nei Europoje, nei JAV, nei kažkur kitur. Taigi įsivėlė na, klaida Ir tai yra aktualu ir visoms kitoms valstybėms, kur ta taisyklė egzistuoja. Atsiprašau, kad taip atsitiko. Mes irgi būtumėme labai norėję, kad iki dešimtų metų būtų surasta ta technologija. Deja, taip nėra. Ar JAV yra pasireng, pasirengusi? Junktinės Amerikos valstijos atliks bandymus per, pas, per ateinančius 18 mėnesių. Dar jie irgi nėra pasirengę. Niekas nėra pasirengę. Tokia yra realybė. Dabar dėl pačios technologijos. Aš manau, kad ponas Simpsonas labai puikiai paaiškino, kokia yra situacija. Yra keturios technologijos A tipo. Atidarote butelį, patikrinate. Ta reikia daryti kiekvieno butelio atžvilgių. B tipas. Netidarote butelio, bet įdedate į įrenginį. C tipas. Tas, kuris yra dabar taikomas ir kurį galima atnaujinti. Atnaujinti įrenginius. Tai yra tas, kuris siūlo geriausius rezultatus. D tipas - skriningas, e, tikrinant sproks, e, skistas, kitus sprogmenis. Kol kas kuriama technologija, jai sukurti dar prireiks nemažai laiko. Taigi, ką mes siūlome? Ir, aišku, tuos dalykus turės aptarti ekspertai. Ką siūlo komisija? Pirmiausia, siūlome surasti sprendimą tranzitiniams keleiviams tam, kad nebūtų konfiskuojamos iš jų teisėtai įsigytos prekės. Ar dabar tai yra daroma? Tranzitų keliaujantis keliaiviai iš trečiųjų valstybių, iš jų yra atimami skyšiai, nebent jeigu vykstate iš Kroatijos ar Singapūro. Jeigu atvykstate iš Kroatijos ar Singapūro, ten yra tarptautiniai susitarimai su tomis valstybėmis pasirašyti. Na ir oro uostai gali nustatyti, ar tie keliaiviai yra iš Kroatijos ar iš Singapūro, jie tą gali padaryti. Ką mes siūlome? Mes siūlome išvengti tokių konfiskavimo atvejų, tranzitinių keleivių atvejų ir bandome na, kažkaip pagerinti tą situaciją iš tiesų. Kitas dalykas. Mes siūlome iki 2012 metų surasti sprendimą svarbiausiuose oro uostuose. Ir aš manau, kad tai įmanoma padaryti. Mes aptarsime su valstybėmis narėmis mes teigiame galbūt mažesnių oro uostų atžvilgių iki 2014 metų, jeigu jiems reikia dar dviejų metų. Ar galime pankstinti datas, nu, kiek įmanoma, kuo, kuo anksčiau, tuo geriau, bet viską reikia padaryti atsakingai, rimtai, e, sukontroliuoti saugumą. Na, mes neperkeliame datų šiaip savo. Perkeliame, jeigu nėra tenkinamos saugumo sąlygos. Na ir turiu pasakyti, kad tikrai bandoma įdėkti, e, ko galima, paprastesnę sistemą. Ir tai jau bus galutiniai terminai. Vėliau ne, nepriimsime. Būtent tie oro uostai, kurie anksčiau įdėks tas sistemas, gaus tam tikras paskatas. Kaip? Komisija paskelbs, kad tam tikri oro uostai jau yra įdėgę tas saugumo sistemas, paskelbsime viešai apie tai. Taip pat esame pasirengę aptarti peržiūros galimybę, jeigu yra tarptautinis sustarimas, jeigu JAV tą padarys pirmoji. Tam, kad nevilkintumėme situacijų. Jeigu yra tarptautinė sistema jau parengta, mes pasirinkę ją perimti ir artimai bendradarbiavome su JAF, aptarėme situaciją. Europa kol kas yra lyderė. Mes reikalavome, kad viskas būtų reformuota. Kitos valstybės yra laikosi labiau rezervuoto e, požiūrio. Jos sako, na, sistema ir taip yra, laikykimės jos, keleivius, keleivius ji tenkina. O mes bandome surasti tokią, te, tokį technologinį sprendimą, kuris būtų visiems labai parankus ir tą norime padaryti kuo galima greičiau. Dėl testavimo. Uh, pažangos yra pasiekta nemažai, viskas vyksta gan greitai. Gamintojai labai stengiasi, tačiau jiems irgi reikia aiškumo. Ar ta taisyklė bus amžinai taikoma, ar ji bus panaikinta, taigi mes turime galiausiai nustatyti datą, nes tokiu būdu gamintojai turės daugiau aiškumo ir įrenginiai, na, bus, įrenginius bus galima pardavinėti, na, valstybės auto, juos autorizuos ir dieks. Tai aš manau, čia yra komitetui tenkantis uždavinys taipogi. Na ir pabaigai noriu pasakyti labai svarbę mintį, kurią pakomentavo ir pirmininkas. Europos parlamentas turi teisę pasakyti nuomonę dėl galutinės sistemos, nes apie tai kalbėsis ekspertai. Lapkričio 18 dieną vyks komitologijos diskusijos, o po to Dar bus numatyti trys mėnesiai, kai parlamentas gali pasakyti, ar pritarė šiam sprendimui, ar atmeta jį. Tokia yra procedūra. Taigi mums labai svarbu, nes mes nu, nenorime, kad sprendimas būtų atmestas, atsižvelgti į jūsų komentarus. Supaprastinamas geriausios, įma, supaprastinamas geriausios įmanomos technologijos, surasti logistinį sprendimą tranzitų keliaujantiems keleiviams. Visi tie dalykai mums yra labai svarbus. Na, pažiūrėsime, ar įmanoma tą padaryti veiksmingai. Paspartinti procesą, dar vienas prašymas, bet kažkas turi būti įdėkta, jeigu nėra alternatyvos, o tik, tikimės, kad surasime geresnę alternatyvą, kol alternatyvos nėra. Taikome seną sistemą ir ponas Tajani teigia, kad labai svarbu pasikeisti nuomonėmis su komitetu ir mes labai vertiname jūsų nuomonę, nes diskusijos su valstybėmis narėmis tikrai bus nelengvos, bet aš manau, kad jūsų indėlis, jūsų indėlis iš tiesų yra labai svarbus ir tikiuosi, kad surasime subalansuotą sprendimą, kaip daugelis jūsų kalbėjote, tam, kad situacija pagerėtų. Dėkoju. Thank you, Mr. Kajake. Ačiū, ponė Kajake. Kitas darbo tvarkės punktas. Trumpo pranešimo apie ekonomiko, ekonomikos krizės poveikį ES oro transporto sektoriui pristatymas. Makario ir Van de Vort yra atvykę pas mus. Pone Foster, prašau. Labai atsiprašau, kad įsiterpiau. Bet mes to pranešimo negavome, tos pažymos negavome. E, buvome informuoti, kad negausime iki, susitik, iki posėdžio ir kol kas dėja negavau to, tos pažymos. Kaip komiteto narėjai man nebuvo pristatyta. I'm led to believe the study will be studija, kiek suprantu, dabar yra dalyjama. Taip. Ta pažyma dabar yra dalyjama, net nežinau, kada ji buvo parengta. Na ir dabar kolegos pristatys tą, tą pranešimą, tą pažymą dėl vedimo tvarkos. Na, žinoma, jie bandė pasirenkti ir tą pristatyti šią pažymą komitete. Jie nori, kad mes apie ją pakalbėtumėme, išsakytumėme savo nuomonę. Uh, Bet, na, akivaizdu, kad komiteto nariai gali norėti pasisakyti, bet aš nesuprantu, kokia prasmė išdalinti tas pažymas tuomet, kai diskusijos jau prasidėjo. Mes prašėme sekretoriato, kad tos pažymos būtų uždalintos ir aš prašau jūsų kaip komiteto pirmininko priminti visiems, kad jeigu kas nors nori kažką pristatyti, kad jau bent prieš dieną arba iš ryto būtų e, pristatyti dokumentai, pateikti, išdalinti dokumentai, kad parlamentarai galėtų na, prisidėti prie tų diskusijų, baisingai surenkti diskusijas, susipažinę su tą pažymą. Pirmininkas, ta, taip dėkoju, perduosiu sekretoriatui apie tai, kad e, ateityje, jeigu kas nors nori pristatyti kokį tai dokumentą, jį turi iš anksto išdalinti komiteto nariams. Iš anksto tai nereiškia likus minutį iki diskusijų. Supratau, kad sekretoriatas man pritarė ir mano mintį suprato. Ar galime jau dabar pereiti prie pažymos pristatymo? Okay, if we look to say 15 minutes for the presentation. 15 minučių skirsime pristatymui, na, o po to galėsime užduoti klausimus, išsakyti komentarus. Tikiuosi, kad parlamentarai sugebės šiek tiek susipažinti su tą pažymą per tą laiką. Dėkuoju. We're ready when you are. Okay need to press the button to put the microphone on. Oké, okay, hartelijk uh, dank, voorzitter, voor uh, de kans. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte mums galimybę pristatyti e, mūsų pažymą, pranešimą. Pabandysiu trumpai jį pristatyti ir po to galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Taigi, pirmiausia, kas sudaro šią pažymą. Pažyma yra penkių dalių. Iš penkių dalių pirmiausia yra įžanga. Pirmininkas. Jeigu norite pasikalbėti, prašau tą daryti nesalėje. Labai norėčiau, kad šioje salėje vienu metu nevyktų penki kokie tai posėdžiai ir pasitarimai. Kas norite pasikalbėti, prašau už durų tą daryti. Prašau kalbėtojo. Dėkoju. Taigi, pažymos turinys. Pirmiausia, įžanga. Labai trumpai pristatysiu oro transporto pramonės struktūrą. Visi esame šiek tiek susipažinę su ją, žinoma. Tai neturėtų būti, na, vientisas, net neturėtų būti vertinama kaip vientisas e, produktas. Taip pat e, pristatysime praeities patirtį ir e, pristatysime ekonominės krizės poveikį ir kokie yra krizės padariniai ir taip pat galiausiai patikėme šiek tiek pasiūlymų. Jeigu pažvelgtumėte į krizės padarinius, bandytumėme juos įvertinti. Panašu, kad tose, tokiose diskusijose kyla, yra pristatomos labai panašios mintys. Na ir mums, mes norime akcentuoti tai, kad labai sumažėjo oro transporto paklausa dėl krizės Daug oro bendrovių numatė tokią situaciją ir smarkiai sumažino mm, produktų skaičių, siūlomų skrydžių skaičių. 15-25 procentais kai kurios oro bendrovės sumažino skrydžių skaičių. Kai, kurios, kai, kai kurie transporto srautai iš principo pasikeitė dėl krizės. Ir kartais taip atsitiko dėl to, kad buvo apjungti maršrutai, Taip pat matome, kad krizė padarė įtakos pelnui, smarkiai sumažėjo pelnas ir iš tiesų e, bendrovių finansininkams teko labai smarkiai padirbėti, keisti oro bendrovių struktūras, strategijas e, rinkoje. Ir dėl to panašu, kad daugiau ateitie matysime tokių susiliejimų. Na, kas dalyvauja, kas yra susijęs su oro transporto pramonė? Pirmiausia, kaip žinome, dėl dabartinės krizės mažėja pervežamų skraidinamų krovinių ir keleivių skaičius. 50 procentų faktiškai tam tikrais atvejais sumažėjo. Ir mes atlikome pervežimo kroviniais e, analizę oro transporto srityje. Ir matome, kad iš tiesų tai daro įtaką įvairioms pramonės šakoms. Taigi šioje skaidrėje matote kintamuosius tam tikrus ir čia matote, kaip plėtojamas yra oro transportas. Čia matome labai didelis, didelius vyravimus kairėje, e, kreivėje, kalbant apie maž, mažmenę priekybą, nacionalinių lygmenių krovinių pervežimą ir kitus e, kintamosius rodiklius. Taigi, lyginant su to, kas vyko prieš 50 metų, kai transporto sektorius irgi augo, kaip ir kitos ekonomikos ūkio šakos, dabar e, dėja matome, kad tie santykiai jau neegzistuoja. Krovinių pervežimas oru e, mažėja, kaip ir na, pramonės gamyba ir kiti ūkio sektoriai. Kita skaidrė. Kita. Šioje skaidrėje matote tam tikrus veiksnius užfiksuotus 8 metais įvairiose pasaulio vietose. Taip pat matote, kaip pajamos už vieną kilometrą irgi sviruoja oro bendrovėms. Taip pat matote, kiek procentų vietų e, bilietų yra išparduodama e, vieno reiso metu. Taip pat kiek e, tonažo, kiek krovinių yra pervežama. Taip pat matome, kad ir 2009 metais 7,6 procentai sumažėjo keleivių pervežimas e, visame pasaulyje. Na ir 3,9 procentais 8-9 metais sumažėjo išparduodamų lėktuvo vietų skaičius. Na, skaičiai nėra jau tokie blogi, lyginant bendrai su ekonominės e, krizės padariniais jeigu pažvelgtumėme į tas pasaulio vietas, tuos pasaulio regionus, kurie sparčiau vystosi. Ir ten, kur daugiau yra gyventojų ir transportas, e, tuose regionuose netaip smarkiai nukentėjo. Taigi atstumas pagal perveštus keleivius ir uh, krovinius 2008-2005 e, metais matome, kad bendrai 20 e, procentų sumažėjo e, krovinių pervežimas, 10 procentų maždaug sumažėjo keliaivių pervežimas. Taigi matote, kokį poveikį tai turėjo rinkai einant metams ir matome, kad skaičiai nėra vienodi keleivių ir krovinių pervežimo atveju. Kita skaidrė. Čia matome tai, kas, ką matėme ankstesnėje skaidrėje. Keičiasi BVP augimas, augimo tempai 2008 metais įvairiose pasaulio vietose, taip pat augimo ir BVP santykiai ir augimo ir transporto sektoriaus rodikliai. Oro transporto plėtra, pra, pra, pra, augimas paraleliai vyko kartu su BVP augimu anksčiau. Dabar matome atskiras diagramas. Čia matote, kokį poveikį turėjo krizė, na, įvairūs padariniai čia išvardinti. Na ir dauguma tų reiškinių ne, nebuvo sukelti krizės. Tiesiog tuos reiškinius e, užaštrino ekonominė krizė. Na ir mes čia matome, kokius padarinius atnešė e, krizė oro transportui. Pavyzdžiui, kaip yra formuojami alijansai, kaip vyksta įmonių susiliejimas, kaip veikia pavieniai operatoriai. Taigi, kaip minėjau, matyti tie dalykai būtų bet kuriuo atveju įvykę, tačiau, aišku, viskas įvyko kur kas aštriau dėl susikloščiusios ekonominės krizės. Antroje eilutėje matome privatizavimo atvejus, vėlgi matyt privatizavimas būtų vykęs bet kuriuo atveju, tačiau tą reiškinį dar labiau užaštrino krizė. Nes jis buvo valstybės, vyriausybės įsikešimo atveju, dabar tarptautiniai susiliejimai, įsigijimo atvejai e, tarp įvairių valstybių, e, kapitalo suliejimas tarp įvairių valstybių vežėjų, oro vežėjų. Taip pat galime užduoti klausimus, ar mažo biudžeto, kaip mažo biudžeto avialinijos išgyvena krizės sąlygomis. Na ir aišku, tai yra tam tikras reiškinys, kurį tikrai reikia panalizuoti ir e, dėl kokių rinkos e, dėsnių būtent šios įmonės gan neblogai išgyvena krizės sąlygomis. Taip pat buvo naujų įmonių sukurta rinkoje. Matėme agresyvesnių rinkodaros priemonių, matėme na, naujų įmonių ir jų rinkodaros politikos ypatumai, kaip vėlgi elgėsi vyriausybės krizės atvejais. Ir matome, kad oro krovinių pervežimo orų e, rinkos lakumas suaktyvėjo ir taip pat matė, matome produktų diversifikavimo atvejų, daugiau tokių pavienių įmonių, daugiau um, siūloma produktų, paslaugų. Uh, taip pat užsienio kapitalo prieaugis, tikrai matome padidėjęs užsienio kapitalas ir na, atsižvelgiant į visas, visus bankroto atvejus, kai na, matome, kad bendrai šiame sektoriuje užimtumo lygis smarkiai sumažėjo. Dabar kitoje skaidėje. Matome kiek buvo prarasta darbo vietų. 2009 metais vasario mėnesį Saso oro bendrovė prarado maždaug 23 tūkstančius darbo vietų. 23 tūkstančiai buvo pradžioje miestų Virgin Atlantic, vėlgi nemažai prarado darbuotojų. 200 darbo vietų. Vasario mėnesį, balandžio mėnesį France bendrovė 3 tūkstančius iš 100 tūkstančių darbo vietų prarado. Na, buvo tikė, tikimasi, kad taip matyti ir e, įvyks per pastarosius dviejus metus. Lufthansa duomenys irgi yra pateikti ir taip toliau. Ačiū, Rosarija. Mes parengėm tris skaidrės, e, kad pailustruotume keletą svarbių dalykų. Pirmoji skaidrė kairėje pusėje čia tas dalykas išdėstytas. Pirmiausia, išdėstyti potencialūs krizės padariniai ir toliau tada įvertinami detaliau tai yra detaliau įvertinami krizės padarniai, bet tam yra parengtas atskiras dokumentas. Taip, čia buvo paminėta, kad oro bendrovės savotiškai konsolidavosi, bet kita vertus pagrindinė tendencija tai susikoncentravimas Ir to grėsmė, tai ilgainiui gali pasidaryti, kad kai kurios oro bendrovės ims dominuoti rinką. Dėl tokių tendencijų ir dėl ypač papildomo kapitalo e, poreikio, ypač kai kurioms oro bendrovėms, ypač didesnėms oro bendrovių grupėms, Tai vėlgi, kaip, kaip išeities oro bendrovės griebėsi konsolidavimosi produkto, konsolidavimosi kelio, bet kita vertus tada sumažėja galimybė mažutėms oro bendrovėms įžengti į rinką. Ir per paskutinius ketvirčius matėm, kad naujų oro bendrovių e, skaičius įžengiančių į. į ir rinka sumažėjo, antai sumažėjo tam, tikrų, tam tikri maršrutai tiesiog buvo uždaryti. Toliau. Privatizavimas oro bendrovių ir vyriausybių vaidmuo. Tai tendencija panaši. Antai privatizavimas, kai dalyvauja tam tikra trečioji šalis, tai vaizdas yra toks. Tam tikrose šalyse rinka neapsiriboja dviem ar trim oro bendrovėm. Ir yra pastebima konsolidavimosi, kapitalo koncentravimosi tendencija. Mes taip pat įvertinom rinką Europos lygių ir iš tikrųjų nustatėm, kad yra šešios, septynios rimtai konkuruojančios bendrovės. O dabar pažvelgusi bendrovių susijungimus, perėmimus, tai matyti tokios tendencijos. Pateiksiu Lufthansos pavyzdį. Jis superka smulkesnių oro bendrovių akcijas ir tokiu būdu vyksta tas konsolidacijos procesas. Tad galėčiau pateikti ir kitų Lufthansos elgesio pavyzdžių. Ir to, tos tendencijos pastebimos ir kitur. Pavyzdžiui, Swiss Airlines Ciurichė. Ciurichė veikia, Ciurichė veikia e, tokios trys svarbiausios oro bendrovės ir jų, jų dukterinės įmonės. Dar, dabar tol, kita skaidrė. Mažų kaštų bendrovės, mažų kainų bendrovės. Tai kai kurios smulkutės oro bendrovės jau išnyksta ir į rinką įžengia ar užima vis tvirtesnės pozicijas tokie gigantai kaip Ryanair ir ta tendencija ir toliau tebe vyksta ir jis partėja. O praeitį, dabar nes, ne per seniausiai užfiksuota tendencija, tokia pastebima tendencija, ją paminėjo beje ir Rozalija, tai kad ima išnykti riba tarp tų vadinamųjų normalių oro bendrovių ir žemų mažų kainų oro bendrovių. Ir antai Ryanair oro bendrovės keičia savo irgi e, verslo strategiją, skraidina keleivius į Tenerife, net į tokius kitus, kitas tolimas vietas ir tokiu būdu kovoja su čarterinėmis e, oro bendrovėmis. Toliau, kita sritis yra e, bankrotai. Tai bankrotų tendenciją matyti ir, ir ta tendencija ir toliau reikšis ateityje. Ir potencialus šitos tendencijos padariniai, tai būtent konsolidavimasis ir grėsmė, kad bus piknaudžiaujama rinkos dalimis. Na ir paskutinė dalis, paskutinė skaidrė, tai naujų oro bendrovių žengimas į rinką. Šiaip jau tos dabartinės rinkoje veikiančios oro bendrovės šiaip jau gali būti grėsmė, kad jos e, remsis tokia, tai yra agresyvę kainodarą ir, ir, ir trukdys smulkioms bendrovėms užimti rinką. Čia šiuose skaidrėse at, šiaip jau matyti tokie kritiškiausi būtent krizės padarinių aspektai ir visų pirma emisijų, priekybos emisijos sistemos įdėgymas. Tai labai paveiks oro transporto sektorių. Dar vienas aspektas, kuris paveiks rinką, tai kad oro, tai yra krovinių pervežimo oro transportų rinka pasidarys labai nestabili ir dėl to gali. Ir, ir tai iš tikrųjų gali tiesiog e, dėl to e, šita, šita oro transporto sritis gali pasidaryti tokia netgi netvari. Toliau didėjantis ūsienio kapitalas, tai irgi paveiks priekybą emisijomis ir dėl to gali kilti grėsmė, kad kad e, tokios galingos oro bendrovių, bendrovės e, koncentruosis, telks kapitalą. Dar vienas elementas - tai technologiniai pokyčiai. Šiuo požiūriu bendrovės tikrai siekdamos sinergijos efekto stengsis dėkti naujas technologijas krovinių pervežimo oro transportų rinka ypač greitai keičiasi ir ypač paveikta. Šis, šį sektorių pirmiausia krizė, tai yra visą šitą sektorių krizė paveiks, e, turint galvoje krovinių pervežimą oro transportų Tad šiuo požiūriu, oro transportui, šiuo požiūriu e, tikrai bus daromas spaudimas. Ir tokiu būdu tada reikėtų mąstyti labiau apie intermodalinį transportavimą. Be to, bus, aišku, toks didesnis skirtumas tarp krovinių oro transporto bendrovių ir keleivių uh, E, oro transporto bendrovių. Nors bus tam tikrų vis dėlto atvejų, kai e, šiaip jau tai yra pagyvės e, mažų kainų oro bendrovių konkurencija. Tačiau Tačiau vis dėlto vyks e, tendencija, jog oro bendrovės e, stengsis sutelkti, koncentruoti kapitalą ir telkti rinko, užimamas rinkos dalis. Oro bendrovės iš tikrųjų griepsis visokių triukų, e, ypač turiu galvoje keleivių pervežimą oru organizuojančias oro bendroves. Bet to tendencija bus ta, kad vis daugiau užsienio kapitalo bus investuojama į oro transportą ir dėl to kils grėsmė, jog e, nemažai tokių stambių oro transporto bendrovių sieks koncentruoti kapitalą ir kai kurios tos bendrovės tikrai užims, ims užimti dominuojančią padėtį svarbiausiuose pervežimo oru, oro transportų srityse. Ir bet kita vertus to padarinys bus, kad oro bendrovės darysis kūrybiškesnės, taikydamas įvairias verslo strategijas. Tad užsienio kapitalo didėjimas tikrai bus naujas reiškinys. Na ir dabar galima pereiti prie baigiamųjų pastabų kitos skaidrės. Matyti, kad pokyčiai oro transporto sektoriuje, oro transporto pramonėje, tai tokie rinkos pokyčiai, kai kai kurios oro bendrovės tikrai e, pasidarys ar turės būti labai kūrybingos, e, kurdavo, kurdamos, formuluodamos verslo strategijas. Be to, padarinys bus ir tas, kad silpnesnės oro bendrovės turės neišvengiamai bankrutuoti kadangi neišlaikys konkurencijos su kūrybingesnėmis oro bendrovėmis, kurios tikrai sukurs geresnes verslo koncepcijas, strategijas. Ir dar vienas padarinys - tai didesnė kapitalo, didesnė rinkos dalių koncentracija, kai rinkoje ims veikti mažesnis skaičius oro bendrovių. Tad šiuo atveju mes turėtume atidžiai stebėti naujasias oro transporto pramonės bendrovių strategijas, jų elgesiu, elgesį. Na ir e, aišku, negalima bus išvengti tokios tendencijos, kai uh, įvairios oro transporto sektoriaus, įvairūs padaliniai toliau konsoliduosis ir išstums e, silpne, silpniausius partnerius. Ir dėl to neišvengiamai, aišku, kyla grėsmė, kad bus piknaudžiaujama rinkos, rinkoje, tai yra piknaudžiaujama savo, savo galiomis. Ir galiausia, mes dar rekomenduojam Europos institucijoms stebėti ir tiesiog nustatyti tam tikrus e, rodiklius e, oro transporto padaliniams ir kad visa tai būtų grindžiama e, statistika ir tyrimais to, kaip elgesi oro transporto partneriai. Tad visą tai sudarys pagrindą numatyti, pagrindą tinkamai reglamentuoti, kad e, iš tikrųjų mes iš tikrųjų turėtume numatyti tinkamą taip, atskaitomybės taip pat reglamentavimą. Ta tiek, o dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Pirmininkas, labai ačiū. Pone Alkadroj, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau neturėjau laiko pasigilinti į šį tyrimą, tačiau e, perbėgus akimis man tokie trys klausimėliai iškilo. Pirmiausia, ar tiesa, kad dabartinė ekonominė krizė yra kur kas gilesnė, blogesnė negu toji, kuri ištiko uh, oro e, transporto sektorių 2001 metais. Iš skaidrių matyti, kad jau šiaip jau tas dugnas, pats blogiausias krizės momentas jau pasiektas ir dabar tarsi rinka ima pamažu atsigauti. Antras dalykas, iš jūsų skaičių matyti tarsi tarsi matyti, kad artimųjų rytų tos bendrosios tendencijos nepaveikė, nes 2009, 2009, skai, 2009 metų skaičiai visai neblogai atrodo. Ir tai yra ar natūralus to regiono oro bendrovių e, augimas, ar tiesiog jie tos oro bendrovės įsigudrina nugvelbti keleivius iš kitų oro bendrovių. Ir trečias klausimas. Jūs darot tokią bendrą išvadą kad yra kapitalo ir e, rinkos dalių koncentravimuose e, grėsmė ir dėl, to, dėl tos grėsmės irgi gali būti nepageidaujamų padarinių. Tačiau čia galima kalbėti apie tokius tris dalykus. Pirmiausia, e, tai, kad mažų kai, žemų kainų oro bendrovių skaičius keičiasi, bet iš tikrųjų ar neužtenka veiksmingai rinkai trijų, keturių, penkių tokių gerai veikiančių mažų kainų oro bendrovių. Ir norėčiau išgirsti, kada, kada komisija šiaip jau pasigilins į šios štai rinkos tyrimus. Labai ačiū. Toliau kalbės ponas Grošas. Ačiū. Turiu pasakyti, kad ir man panašių klaustukų kyla. Kita vertus, mūsų klausimai turėtų būti ne vien tam, kad klausimai klausimų vardan. Mes turėtume teikdami klausimus apsispręsti. Antai klausimas dėl to principo, kurį mes dėl krizės paveikėm. Ar mes to principu ir toliau turėtume laikytis, ar jo atsisakyti? Tai yra tas principas dėl lėktuvų pakilimo laiko. Ponas Elkadrau apie tai užsiminė beje. Jis minėjo, kad reikėjo reikia plėtoti tam tikrus instrumentus, kurių pagalba būtų galima nustatyti, ar oro transporto rinkoje nesusidaro tam tikrų dominuojant, tai yra mm, rinka neiškraipoma, turiu galvoje, tam tikrų bendrovių e, dominavimą šioje rinkoje, bet kas čia konkrečiai turima galvoje, ar čia turima galvoje tam tikrų oro bendrovių uh, E, turimą rinką keliuose regionuose ar vienoje šalyje ar keliuose šalyse. Toliau, paskutinis klausimas susijęs su mažų kainų oro bendrovėmis ir jų, jų keleivių skaičiaus pakeitimus. Atrodo, kad e, ateitis būtent e, geresnė atrodo būtent šitoms bendrovėms. Uh, Ačiū, ponia Foster. Paskutinis klausimas. Ačiū, ponia pirmininkė, ir ačiū pranešėjams. Dabar vėlgi pakartosiu tai, ką sakiau, kad tokį tikrai detalų dokumentą pateikėt komitetui, paskutinę akimirką į jį pasigilinti labai sunku, tikrai netaip mes turėtume dirbti. Dabar 29 puslapyje išvardyta oro vežėjų, išvardytas sąrašas ir British Airlines, iš tikrųjų e, jos yra British Airways ir daugybė kitokių netikslumų, čia tik smulkmenus. Bet dabar, ką mes, apie ką mes kalbam? Nepaisant visos statistikos, tai kiek aš prisimenu dabar jau virš 30 metų buvo e, skiriama dėmesys tam, kad Antai, kad e, šiuo metu gerokai sumažėjo oro keleivių skaičius negu 2008 metais. O dabar šiaip jau vežėjai iš tikrųjų turi susiversti diržus, jie išgyvena labai sudėtingą laikmetį, bet e, ir matom, kaip kai kurių oro bendrovių tiesiog e, nuostoliai siekia, tikrai labai didelio masto buvo. Uh, Mes, politikai, žinom iš savo rinkiminių apygardų, kadangi mūsų, dažnai mūsų rinkiminėse apygardose yra ir oro bendrovių, ir visokių tiekimo grandžių, ir turizmo pramonės e, objektų. Ir, Ir kiek aš prisimenu, dabar mes išgyvenam blogiausią situaciją palyginti su paskutinė e, ekonominė krize, e, ta vadinamoji naftos krizė 79 metais visiškai yra tokia tikrovė. Mes be abejo, mūsų bendrovės tengiasi konkuruoti pasauliniu mastu, tačiau aš nesutiksiu bent jau su viena jūsų išvada ar rekomendacija, kad mes e, neturėtume numatyti tokios baudžiamosios sankcijos savo bendrovėms, dėl kurių šios nukentėtų konkurencingumo prasme. Tad iš tikrųjų tiek komisijoje, tiek taryboje apie tai vertėtų pagalvoti, kai, kai bus kuriami teisės aktai skirti oro transportui. Dabar mes šį rytą kalbėjom apie saugumą e, oro transporte, apie skaičius, kalbėjom apie išlaidas ir vien apie išlaidas. Uh, Bet dabar šiaip jau pažvelkime apskritai į ūkį plačiau, mes juk iš tikrųjų matom, kad prarandamos darbo vietos ir tikrai reikėtų pagalvoti, kaip iš to išbristi. Iš tikrųjų yra daug iššūkių, bet e, noriu pasakyti, kad e, tikrai reiškinys šis labai neraminantis, nes oro aviacijos e, sektorius poveikis e, apskritai e, labai didelis. Ir paskutinė mintis. Jūs paminėjot per, krovinių pervežimą oro transportų, nes mes paprastai mastom e, apie keliaivius daugiausia, bet šiaip ir taip daugybė krovinių gabenama oro transportų. Tai tikrai labai gerai, kad apie tai uh, už, užsimenama ir mes turėtume ir toliau apie tai kalbėti ateityje, tik tai mes turėtume surenkti konstruktyvesnę diskusiją, susitelkti ties svarbiausiomis sritimis, kuriuose mūsų transporto komitetas tikrai galėtų pateikti vertingų minčių. Ačiū. Ačiū. Ar norėtumėt dar išklausyti keletą klausimų prieš atsakant? Taip, prašom. Pirmasis klausimas. Jis yra susijęs su paskutiniu, su ką tik girdėtų. Ši krizė, ar ji yra blogesnė negu ankstesnės, ar ne? Reikia pasakyti, kad šios krizės padariniai yra kur kas rimtesni negu anksčiau dėl daugelio priežasčių. Ne tik dėl to, kiek įmonių nukentėjo, Bet, e, o kaip žinia, nukentėjo visos įmonės, bet nukentėjo ir ne tik aviacijos įmonės. Dar iki galo neatsigavusios po ankstesnės krizės. Taigi, e, dar neatsistosios pilnai ant kojų, kai kurios įmonės turėjo susidurti su naujos krizės smūgiais. Bent jau šį kartą mes turėjome visą eilę uh, tokių struktūrų, būtent tiekimo grandinę aviacijos e, versle ir jas neretai kontroliavo viena bendra monopolinė įmonė. Po ankstesnės krizės trečių šalių agentai teikdavo dalines paslaugas mūsų avialinijoms. Ir susidarė visa tiekimo grandinė. Turiu galvoje, kaip buvo suformuotas visas aviacijos transporto produktas ir per tą grandinę buvo įtraukta daugiau įmonių. E, Tiekėjais oro transporto versle tapo ne tik aviacijos įmonės, bet ir kitokios įmonės. Todėl, kai pastaroji krizė ištiko visas įmonės, padariniai buvo dar rimtesni, nes šoko bangos e, pakenkė ne tik e, vienai tiekimo monolitiniai įmoniai, bet visai įmonių grandiniai susiformavusiai po ankstesnės krizės. Taigi ši pastaroji krizė yra labai kitokia, labai skirtinga nuo ankstesnės. Eh, Dėl antro ir trečio klausimo. Dėl artimų rytų ir kas ten darasi. Prieš keletą mėnesių išvykau į Abu Dabį Ir matėme ten būdami, kad yra vykdoma labai agresyvi tiekimo politika. Pažvelkime į Etihad, pavyzdžiui, vėlinių tvarkaraštį. Penkiasdešimt ar šešiasdešimt e, stambiųjų orlaivių yra užsakyta. Ir tie orlaiviai jiems yra suteikiami laiku. Bet tokiu būdu konkurencija yra tiesiog nužudoma, ypač galvant, kad konkurentai neturi grinųjų pinigų rezervų. Bet kitos e, artimųjų rytų aviakompanijos yra dar agresyvesnės. Etihad nėra tiek agresyvus, kiek, Uni kiek United Arab Emirates, e, Junktinio Arabų Emiratų kompanija. Matome, kad e, oro transporto centrais tampa artimųjų rytų centrai. Abu Dabis, e, Kataras koncentruojamos yra tarsi paslaugos. Jūs sakėte, kad Europoje galima išvelgti tarsi tris pagrindinius blogu, blokus. Ir esu girdėjęs klausimų apie tai, kiek alijansų išgyvens. Nes e, Amerikoje irgi yra trys stambiosios kompanijos. Čia dabar turim tiek pat, kiek amerikiečiai. Taigi, turime bendruosius skaičius apie alijansus, bet nepamirškime, kad tie alijansai samdo daugybę kitų paslaugų, kitų įmonių. Jie niekur iš tikrųjų negali dominuoti. Gali dominuoti tam tikrose maršrutuose, tam tikromis sąlygomis. Bet e, bendrai jie yra priklausomi nuo daugelio kitų įmonių. Visus klausimus pabandysime atsakyti iš eilės. Relativamente aos slots, os slots dėl e, stengtis kalbėti kuo trumpiau, sako pirmininkas. Dar visas sąrašas žmonių yra norinčių pasisakyti. Ehm, de disrupção eh, relativamente ao passado da indústria de transporte aéreo. E porquê? Porque eles são o. Dėl pakilimo ir nusileidimo laiko ir to laiko paskirstimo pasikeitimų. tai, kaip pakilimo ir nusileidimo laikas yra paskirstomas, nulėmė uosto administravimo sistema. Labai didelė dalimi tai yra susiję su rinkodara. Oro uostuose pagrindinis parduodamas produktas yra būtent pakilimo ir nusileidimo laikas. Todėl reikia pripažinti, kad tai yra komercinis produktas ir tai turėtų būti pripažįstama Europos teisės aktus. Ir tai, kad to dabar siekiama, yra tikrai sveikintina. Dar du klausimai. Kaip galima išmatuoti koncentraciją? Aš e, manau, kad tai yra strateginis klausimas. Pažvelkime, pavyzdžiui, jūrų transportą. Ten e, viskas yra paskirstita į rinkos dalis. Yra paskirstyti maršrutai, yra paskirstytas e, reisų dažnis ir tai atsispindi kainose, kainodaroje. Jūs e, pateikėte klausimą apie pigias avialinijas. Ar jos nukentėjo tiek pat ar daugiau? Aš turiu pasakyti, kad neaišku, kaip yra. E, dokumente apie tai nekalbama, bet aš savo nuomonę galėčiau išreikšti, pavyzdžiui, kalbėdamas apie Ryanair įmonės. Ryanair įmonė priešinasi tokių e, naujų modelių sukūrimui. Grįšiu prie to dar daugiau. Vėliau. Ponios Foster klausimas. Grįšiu prie to, ką sakė Rosario. Ši krizė yra turbūt blogiausia, rimčiausia, kada nors patirta ir ji dar nesivaigė. Bet e, labiausiai nukentėjo krovinių transportas. Pažvelkime į pastaruosius 30 metų. 2001 metais buvo tam tikra skylė. Po 2001 metų augimo koficijantas pasiekė tuos pačius mastus kaip prieš 2001 metus. Ir dabar mes negalime susitarti dėl to, ar augimo tempas išliks toks pat po didžiojo 2008-2009 metų nuosmukio. Galite klausyti, kas yra daroma, kai tokios problemos egzistuoja. Bet e, tai nėra pirminė paklausa, tai yra antrinė paklausa susijusi su transportu. Toliau, ponė Duron. Euh, ačiū, ponė pirmininkė. Dabar prieš Kopenhagos susitikimą ir dar prieš Baltosios knygos debatus iš tikrųjų būtų šiaip jau įdomu pasigilinti į šį dokumentą. Du trumpučius klausimus pateiksiu. Pirmiausia, dėl koncentravimuose. E, aš nesu šiaip jau ekonomistė, tačiau man atrodo, kad šios sektoriaus liberalizavimu e, šiaip jau siekiama išvengti e, tokių didelių, šiaip jau didelių koncentravimuose atvejų bet e, iš tikrųjų tas rezultatas tarsi tam tikrų e, privačių e, oro bendrovių grupių monopolis ir dominuojanti pozicija rinkose. Ir jūs rekomendacijose pateikėt apie tai, kad reikėtų stebėti šitą rinką, kontroliuoti ją, tačiau Vis dėlto dabar, jeigu ir toliau rinkoje bus pastebima tokia didelė koncentracija, tai yra priešingas rezultatas negu liberalizavimo užmojams, turiu galvoje tiek krovinių pervežimą, tiek keleivių pervežimą, tad mano klausimas būtų toks, ar iš tikrųjų galima paprasčiausia konstatuoti, kad kalbant apie koncentraciją, tai koks modelis yra pats tinkamiausias būtų, kai kalbama apie tokių nedidelių nuotolių, nuotolius, nuotoliais e, atliekamų skrydžių bendrovės ir panašiai. Ir ar tai, ar vis dėlto, kai kalbama apie koncentraciją, ar, ar tai, tai nebus e, liberalizavimo užmojų priešingas rezultatas? Yes, uh, je... Vicepirmininkas Rykiai. Ir man panašus klausimas kyla ponui Grošui. Bet vis dėlto neatsakyta į e, nusileidimo ir, ir, ir pakilimo e, laiko, e, su laiku susijusi klausimą. Ar iš tikrųjų jau imtasi priemonių tam, kad būtų galima pager, tai yra, pagerinti padėtį, tai yra, kai buvo sustabdyta, sustabdyta šitas pakilimo ir nusileidimo laikų klausimas. Aš tiesiog vėlgi pateikiu šitą klausimą ponui Grošui ir dar kiek, kiek pamenu, atrodo. Spalio 31 dieną tos, tos skrydž, lėktuvų pakilimo ir nusileidimo ta priemonės buvo atsisakyta. Pone Maisner, Labai ačiū. Aš labai trumpai kalbėsiu. Jau daug kas pasakyta. Ir dabar, aš manau, mes jau geriau suprantam, kokie kokia padėtis susiformavo ir galim geresnius komentarus išsakyti. Nuo krizės nukentėjo visos transporto rūšys, ne tik aviacijos įmonės, bet ir visos kitos. Ir kol kas E, galime tik viltis, kad einama į viršų, ne žemyn. Nukentėjo tiek prekių, tiek keleivių transportas. Labai daug lėšų į aviacijos kompanijas buvo investuota ne tik rytų Europoje, bet ir kitose šalise. ES lėktuvų e, aviacijos sistema dabar yra konkurencinga, Tačiau e, yra tokių įmonių, kurios nenori, kad e, valstybinės e, lėšos būtų naudojamos jų išgelbėjimui ir dėl to jos nesugeba deramai konkuruoti. Kaip atsitiks, ar nebus taip, kad Junktinio Arabo Emiratų įmonės nupirks Europos įmonės? Kokiu pasiūlymu turėtumėt, kokiu e, tikslų turėtumėt? Is, is... Toliau E, noriu pasakyti, kad yra avialinijų, kurios didelį dėmesį skiria darbo vietų išsaugojimui. Šiame pranešime yra apie tai labai daug kalbama. Ir pranešime kalbama apie oro transporto sektorių. Šiandien atrodo daugiausia kalbama apie avialinijas. Dabar nežinom, kiek darbo vietų prarasta, e, kaip e, laikosi oro uostų mažmenininkų prekybos sritis ir panašiai. Dar vienas klausimas, kurį aš pats pateiksiu. Tai gana kontroversiškas klausimas, bet bus įdomu išgirsti jūsų atsakymą. Kiek aš supratau, perskaitęs ataskaitą, o mes jį gana e, ne, neseniai pamatėm, ar iškilo grėsmė, kad Lufthansa ir Star Alliance pradės dominuoti pasinaudodamas šią krizę ir tokiu būdu įsitvirtins tarp dominuojančiomis įmonėmis Europoje ypač. Oké, okay, um, de vraag van, van... Puiku. Tolios Duran klausimas. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti. Liberalizacija įvyko, mes kažko tikėjomės iš to, bet mes nepasiekėme to, ko norėjome. Praėjo daug metų. Ir tas pasakytina ne tik apie aviacijos verslą, bet ir apie kitas rytis. E, bendrai prie naujų reiškinių reikia prisitaikyti, pakoreguoti reikia veiklą. Ar egzistuoja modelis ateičiai? Pažiūrėkite į pramonės ekonomikos knygas, vadovėlius ir pamatysit, kas ten bus parašyta. Kada reikia imtis veiksmų, ar jų reikia imtis ir kaip imtis, jeigu reikia. Bet kokiu atveju reikia labai atidžiai stebėti tai, kas vyksta. Atsakydamas į kitus klausimus, galiu pasakyti, kad krizė visuomet visus ištinka netikėtai. Po to mes tengiamės įvertinti ją vėliau ir bandome išsiaiškinti, ar yra kokių laikinų rodiklių, kurie leistų mums suvokti, kas gali atsitikti per artimiausius porą trejata mėnesių. Gal dabar būtų dar per anksti taip sakyti, bet nemanau, kad reiktų ilgai laukti, kol bus e, pastebėti tam tikri preliminarūs rodikliai, kurie e, pasirodytų egzistavo ir anksčiau ir kurie galbūt ateityje pasirodys. Aš e, pasakysiu dėl pakilimo ir nusileidimo laiko. Pagrindinė taisyklė būtų arba naudojatės tuo suteiktų laiku, arba jūs jo neteksite. Ši taisyklė krizės metu pasiteisino, nes e, pakilimo ir nusileidimo laikas tampa priemonė, kuri gali būti naudojama rinkai užblokuoti. Avialinių versle e, ši strategija yra taikyta jau labai ilgą laiką Ir krizės metu bendrovės neturi ga, ga, galių, neturi galimybių panaudoti tokią strategiją. Ta taisyklė yra labai veiksminga ir tai yra geriausias kontrolės mechanizmas, kurį reikia išlaikyti ir krizės metu. Dar vienas klausimas dėl to, ar krizė pasibaigė. Sažiningai sakant, nemanau. Man atrodo, kad ne. Uh, Tam tikrus rodiklius kiekvieną dieną beveik vertiname, į jūrų transportą žiūrime, oro transportą. Ir kartais susidaro įspūdis dėl vieno ar kito rodiklio, kad mes jau pasiekėme dugną. Bet dažniausiai taip netrodo. Net kai matome preliminarius rodiklius, nesusidarome įspūdžio, kad reikalai gerėtų. Kuri laiką mes vylėmės, kad uh, ankstyvi kalėdų išpardavimai atgaivins ekonomiką, tačiau taip neatsitiks turbūt, jeigu pažvelgtume į praeitų metų skaičius. Antras klausimas. Ar egzistuoja užsienio kapitalo rizika? Mes apie tai kalbėjome su Etihado administracijos vadovu ir jiem buvo labai įdomu sužinoti kapitalo struktūros aspektus nieko čia naujo. Prieš penkerius, prieš dešimt metų daugelis mūsų avelinijų žiūrėjo į Singapūro avelinijas EHA ir buvo galvojama, kaip patekti į rinkas e, Ramiojo vandenino salose e, ir Azijoje. Bet pažvelkime į kapitalo sandarą ir pamatysim, kur glūdėjo grinėjai pinigai. Dėl darbo vietų netekimo. Buvo pasakyta labai daug protingų aspektų šiandien, protingų minčių. Esmė yra ta, kad įmonės iš esmės kūrė darbo vietas. Tačiau krizės metu jos yra priverso žmonės atleidinėti, kurdamos, nu, sukuriant naujas darbo vietas, e, sukuriamas naujas verslas Ir dabar atsitiko taip, kad e, žmonės netekę transporto sektorioje darbo vietų, pradėjo dirbti laisvai samdomais darbuotojais ir pradėjo pagal sutartį teikti paslaugas avialinijoms, avialinijų bendrovėms. Kas atsitiks pasibaigus kriziai? Kas bus su tais žmonėmis? Tam tikra prasme, būtent dėl krizės uh, E, susiformavo nauja darbuotojų grupė, kai žmonės netato, neta, neteko etatinio darbo, bet pradėjo dirbti pagal sutartis toms pačioms bendrovėms. Taigi tokia dabar susidarė padėtis ir yra tikrai sudėtinga, žiūrėsim, kaip, kas bus po krizės. O paskutinis klausimas buvo dėl Lufthansos ir Star Alliance dominavimo. Taip, tie trys dideli blokai egzistuos ir egzistuoja. Teoriškai jie turėtų išlaikyti pusiausvirą. Jos bendrovės pačios turėtų būti tuo suinteresuotos. Tai yra specifinis reiškinys. Toks blokas kaip Star Alliance nėra homogeniškas blokas, nėra vienalytis blokas, jo viduje egzistuoja konkurencija. Jeigu iš Briuselio norite skristi į Čikagą, tai galite skristi per Frankfurtą, arba galite e, skristi United American avialinijomis ir skristi per Vašingtoną. Tai yra vidaus e, konkurencija tarp e, Lufthansos ir United e, kompanijų blokų. Konkurencija egzistuos tol, kol e, vienoje, viename iš tų didelių alijansų neatsiras dar kitų dominuojančių bendrovių. Aš nerimauju dėl EEA, viskas buvo sustabdyta, nes jie turėjo dominuojančią poziciją. Taigi išklausiau, ką Jūs pasakėte. Aš manau, kad ir tą problemą, tai problemą reikia užbėgti už akių. Tokia mano yra asmeninė nuomonė. Ačiū Jums labai, dėkoju už tai, kad pristatėte savo ataskaitą, kad atsakėte į parlamentarų narių e, klausimus. Ir aš manau, kad jeigu komiteto nariai turės tolesnių klausimų, galės su jumis susisiekti ir jūs tikiuosi jiems pateiksite atsakymą. Prieš išeinant, ponė Alkadraui, yra klausimų pagal kitų klausimų darbo atvarkės punktą. Aš turiu, bent jau žinau, kad ponia Foster nori kelti klausimą. Nenoriu, kad per anksti išeitų visi. Labai trumpai, aš kėliau šį klausimą pirmininkę anksčiau ir dabar keliu dėl to, kad kalba eina apie mūsų rinkiminės apygardas. Ir tai aktualu ir kolegoms iš Ispanijos, kalba eina apie sunkvežimių vairuotojus. Labai atsiprašau, bet girdžiu kolegas tarpusėje besišnekučiuojančius. Norėčiau, kad būtų tyliau salėje. Na, kalba eina ne vien tik tai apie Britų sunkvežimių vairuotojus, bet ir kitų valstybių vairuotojus. Ir Ispanijoje pasitaikė atveju, kai Britų sunkvežimininkai buvo sustabdyti, turėjo mokėti didelės e, baudas dėl tachografų. Ir jie negalėjo važiuoti tol, kol nesumokėjo tų baudų, po to tie tachografai dar buvo patikrinti e, pagal VOSS standartus ir buvo išsiaiškinta, kad jie yra geri tachografai, nieko nėra blogo su jais. Taigi jie galiausiai susisiekė su Britanijos ambasada, bandė išsiaiškinti, ką būtų galima padaryti, kadangi sumokėjo tūkstančius eurų. Uh, baudų ir kitose valstybėse problemų panašių nebuvo, taigi aš manau, kad tai yra labai svarbi problema ir aš keliu šį klausimą komitete, kadangi manau, kad jums kaip pirmininkui na, labai svarbu pasiaiškinti, kokia ten yra situacija ir aš pažiūrėti, ar nėra ta problema platesnio masto, galbūt kolegos iš Ispanijos galėtų irgi pasidomėti, nes turi būti sukūriamos vienodos sąlygos sunkvežimių vairuotojams keliaujant bet kur Europoje. Ir aš manau, kad sunkvežimio vairuotojai turėtų būti traktuojami vienodai. Dėkoju. Ačiū. Gal galėtumėte detaliau pateikti informaciją sekretoriatui ir prašysime komisi, kom, komisijos nario pateikti paaiškinimą, taip pat e, kopija, manau, bus nusiųsta ir Ispanijos nuolatiniai atstovybei. Gal galėtumėte, ponia Foster, tiesiog daugiau informacijos pateikti sekretariatui apie tai. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti, norėčiau priminti nariams, kad e, kalbėsime apie jūrų piratavimą. Su admirolu Hudsonu susitikimas vyks saugumo komitete lapkričio 16 dieną, 3 val. po pietų. Transporto komiteto nariai yra kviečiami į tą susitikimą keitimąsi nuomonėmis. Tikriausiai prisimenate, kad vienas mūsų komiteto narys buvo nuvykęs į bendras, bendrų operacijų štabą, kai saugumo komiteto nariai ten vyko. Ir saugumo nari, komitetas mus pakvietė į šį susitikimą, nes mes pakvietėme tam atsakingą pareigūną, prancū, prancūzų admirolą, man atrodo, jis yra prancūzų admirolas, kuris atvyks į saugumo komiteto posėdį, taigi mes esame kviečiami irgi lapkričio 16 dieną, 3 val. po pietų tema e, jūrų piratavimas, galbūt na, koordinatoriai galėtų pasirūpinti tuo klausimu. Ar yra dar kitų klausimų? Jeigu ne, tuomet dėkoju vertėjams, dėkoju tiems kurių čia nėra, tačiau kurie dirbo ir gestų kalba. Taigi pirmininkas dėkoja visiems vertėjams ir tie, kurie vertė bal balsu ir tie, kurie vertė gestų kalba. Na ir dabar posėdį baigiu.